Mielos kolegės, mėly kolegos, labas rytas. Matote, kad neturiu plaktuko ir negaliu kaip nors kitaip pareikalauti jūsų dėmesio, todėl tiesiog prašau susėsti ir pradėti mūsų posėdį pradėkime nuo to. Tie, kas nedalyvavo steigiamajame Libe komiteto posėdėje, pirmajame antros, antro kadencijos pusmečio posėdėje, leiskite man padėkoti Jums už tai, kad mane perinkote pirmininkauti šiam komitetui antroje kadencijos pusėje. Aš pasistengsiu pasinaudoti sukauptą patirtimi. Ir vėlgi, šiandienos darbo atverkė labai sudėtinga, 25 darbo atverkės punktai mūsų laukia, nei daugiau, nei mažiau. Todėl stengsimės neatsilikti nuo darbo grafiko, nes kitaip galbūt ir nesuspėsime. Noriu pasveikinti poną Botskov, kuris yra Danijos teisingumo ministras, pristatysiantis pirmininkaujančios Danijos prioritetus bei darbo programą. Malonu, kad atvykote ponę Botskovai. Ir mes Galime pasakyti, kad pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su Danija, kad Danijos pirmininkavimas būtų paženklintas sėkme. Prieš perdodamas žodį ponui Batskov, patvirtinkime darbo atverkę. Dar noriu pasakyti, kad 20 darbo, 20 darbo tvarkės punktas dėl ES ir Kanados susitarimo dėl keleivių duomenų įrašų perdavimo, kuris yra numatytas šiandien svarstyti nuo 17.45 iki 18.30, bus uždaras posėdis. Darbo tvarkė patvirtinta, taip pat tvirtiname ir posėdžių kurie vyko dar pernai protokolus, jei niekas neprieštarauja, juos tvirtiname. Ir nedelsdami pereikime prie pono Morteno Botskovo Danijos teisingumo ministro pranešimo apie pirmininkaujančios Danijos darbo programą ateinantį pusmetį. O jį išklausę galėsime pateikti keletą klausimų ministrui. Ministrė, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė. Ir dar kartą noriu pasveikinti jūs, kad buvote perinktas. Aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas su jūsų komitetu e, bus sėkmingas. Aš perėsiu prie Danų kalbos. Garbus Europos parlamento nariai, mėly kolegos, dėkoju už galimybę pristatyti pirmininkaujančios Danijos darbo programą. Mes e, dirbame labai svarbioje srityje ir man šiandien didelė garbė e, kaip pirmininkaujančios Danijos atstovui pristatyti Jums Danijos darbo programą teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Pastaraisiais mėnesiais jau spėjau susitikti su daugeliu iš jūsų. Buvome susitikę Kopenhagoje bei Strasbūrė. Ir šie susitikimai buvo paženklinti labai teigiamą, konstruktyvę dvasę. jau suvokėme, kad vieni kitus puikiai suprantame ir galime, gebame e, surasti kompromisus. Aš gerbiu ir vertinu jūsų kompetenciją ir tikiuosi, kad e, mums pavyks sklandžiai aptarti ne vieną sudėtingą temą per ateinantį pusmetį. Kaip pirmininkaujančios Danijos atstovas labai džiaugiuosi šiuo geru santykiu su Europos parlamentu. Tikiuosi, kad mūsų ryšiai, ypač su jūsų komitetu, e, dar labiau suintensyvės. Kalbant apie konkrečius darbus, kurie mūsų laukia, turiu pasakyti jums štai ką. Mes stengiamės aukšto lygio pareigūnus ir teisėjus įdarbinti taryboje. Jie vadovaus įvairių tarybos darbo grupių posėdžiams. Aš, būdamas ministru, bendradarbiauju su ES įvairių valstybių ambasadoriais. Ir aišku, glaudžiai bendradarbiauju ir bendradarbiausiu taip pat ir su jumis, Europos parlamentu. Noriu pakviesti visus šio komiteto narius susisiekti su tarybos atstovais, jei tik jūs e, nuspręsite, kad tai yra reikalinga. Mūsų durys jums e, bus visada atviros ir aš tikiuosi, kad jūs šiuo kvietimu pasinaudosite. ir ateisite pas mus su savo pasiūlymais arba tiesiog klausimais. Norėčiau įvardinti keletą temų, kurios bus nagrinėjamos, kuriams turėsime skirti didelį dėmesį per ateinantį pusmetį. Taip pat noriu pasakyti, kad mm, tas temų sąrašas nebus baigtinis ir jei jūs manote, kad mūsų dėmesio nusipelno ir kitos temos, tai turėtumėte nedelsiant tai mums pranešti. Aš imsiuosi visko, kas mano galioje, kad mums pavyktų kartu bendradarbiaujant pasiekti gerų rezultatų. Danija perima ES pirmininkavimo vairą ypatingu laikmečiu. Dabar kaip niekada anksčiau svarbu glaudžiai bendradarbiauti įvairioms institucijoms. Ekonomikos nuosmukis reikalauja skatinti bendradarbiavimą visose ES gyvenimo sferose, o tai kartu reiškia, kad turime įveikti ir naujus iššūkius. Ypatingai daug naujų iššūkių turi atremti teisingumo ir vidaus reikalų politika, migracijos ir prieglopščio srityje mes išvelgėme svarbiausius savo pirmininkavimo prioritetus. Stengsimės sukurti bendrą ES prieglopščio sistemą. Mes kruopščiai dirbsime siekdami, kad prieglopščio sistema būtų sukurta dar šiais metais. Tikimės, kad Dėrybos su Europos parlamentu galės prasidėti kaip galima anksčiau dėl kaip galima didesnio skaičiaus teisės aktų susijusių su šios sistemos dėgymu. Padaryta didelė pažanga Dublino reglamento dėrybų srityje. Taip pat prieglopšio prašytojų prieimimo teisės akto svarstymo srityje. Mes norime, kad ta pažanga būtų dar didesnė. Todėl labai svarbu visas mūsų diskusijas nukreipti, skiriant didžiausią dėmesį būtent šioms temoms ir ieškant atsakymų tiems, kuriems mūsų pagalbos labai reikia. Šiandien yra ypatinga diena, todėl kad pakeista pabėgėlių direktyvą arba tarptautinio prieglopščio prašančių asmenų direktyvą kaip tik įsigalioja šiandien. Tai galima pasakyti, kad nuo šiandien pradeda veikti nauja e, prieglopščio teikimo sistema. Svarbu solidarizuotis padedant toms valstybėms, e, iš kurių į ES plūsta pabėgėliai ir tartautinės apsaugos prašantis žmonės. Turime pasimokyti iš praeities klaidų ir matydami, kad viena ES šalis neatlaiko spaudimo, turime jai padėti. Tas solidarumas neturi būti tušti žodžiai. Solidarumas reiškia, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, konkrečių iniciatyvų. Ir tai noriu pabrėžti ir kalbėdamas čia jums. O kalbant apie konkrečius veiksmus, apie konkrečią programą, turiu pasakyti, kad Kopenhagoje Artimiausių laikų e, vyks posėdis, kuriame bus e, aptarti prieglopščio ir vidaus reikalų klausimai. Kalbant apie prieglopščio sistemą, mane labai džiugina tai, kad e, aš jau gavau įpareigojimus pradėti dėrybą su Europos parlamentu dėl programos pagal kurią turėtų būti teikti, e, teikiama parama valstybėms narėms. Kalbėdami apie migraciją ir prieglopščio sistemos kūrimą, turime nepamiršti ir bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis. Mes e, glaudžiai bendradarbiaujame, kurdami bendrą visos ES migracijos strategiją. Mes siekiame, kad bendradarbiavimas šioje srityje būtų dar intensyvesnis. Mes tai visada pabrėžėme, visada pabrėžėme, kaip svarbus yra šis bendradarbiavimas. Vizų srityje taip pat laukia dideli darbai. Ir norėčiau kartu su komisija keisti vizų reglamentą. Tikimės konkrečių rezultatų, tikimės, kad jau pavasarį pradėsime dėrybas dėl šio teisės akto su Europos parlamentu. Taip pat rengiamas dokumentas dėl kovos su nelegaliais migracijos rautais. Čia turime ieškoti būdų, kaip veiksmingiau panaudoti savo išteklius. Kitas svarbus prioritetas yra bendradarbiavimas Šengeno erdvėje, jis turėtų būti sustiprintas. Pastaruoju metu Šengeno sistema temai tenka didelis spaudimas, todėl ypatingai svarbu sutelkti bendras pastangas, kad Šengeno sistema veiktų veiksmingiau. Bendradarbiavimą Šengeno sistemos rytyje turime sustiprinti, užtikrindami laisvą asmenų judėjimą ES, juo labiau, kad laisvas asmenų judėjimas yra vienas kertinių ES akmenų. Aš žinau, kad Europos parlamentui vienas principas yra itin svarbus ir ypač jūsų libe komitetui. Mes norime, kad visi mūsų darbai būtų paženklinti prioritetų suvokimo. Šengeno valdysenos pakete taip pat yra iškristalizuoti tam tikri e, prioritetai. Mes ieškome tinkamo balanso tarp saugumo ir lankstumo atviros sistemos. Šengeno kodeksas yra itin svarbi priemonė, kuri leidžia užtikrinti saugumą ES viduje ir tinkamai kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Vis dėlto mūsų laukia dideli iššūkiai kovojant su terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo apraiškomis. Būtent terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas sukelia didžiausias grėsmes ES saugumui. Būdami patyrę ir atsakingi politikai turime suvokti savo atsakomybę kovojant su šiomis grėsmėmis ir rūpinantis, kad mūsų gyventojai būtų apsaugoti, jo labiau, kad jie turi teisę būti apsaugoti, jie gali iš mūsų pareikalauti būti apsaugotais. Dėl šių priežasčių turime sutelkti savo jėgas, turime bendradarbiauti glaudžiai, laikytis iš vien. Ir dėl to labai svarbu užtikrinti, kad mūsų baudžiamojo persekiojimo institucijos taip pat bendradarbiautų ir galėtų pasitelkti visomis reikiamomis priemonėmis. Turi būti sukurta ir ES oro transporto keleivių duomenų sistema. Niekas nebejoja, kad ši sistema bus naudinga kovojant prieš terorizmą ir nusikalstamumą, organizuotą nusikalstamumą, prekybą žmonėmis ir panašiomis veikomis. Mes daug dėmesio skirsime šiai temai. Aišku, visada svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Viena vertus turime užtikrinti tinkamą baudžiamą į persekiojimą, kita vertus turime nepamiršti ir piliečių asmeninio gyvenimo teisių. Negalime pasirinkti neproporcingų priemonių. Ir e, užsimaskuodami kova prieš terorizmą negalime tikėtis, kad ta kova bus besąlyginė. Aišku, mūsų svarbiausia užduotis yra apsaugoti mūsų žmonės nuo terorizmo grėsmių, Tačiau keliaivių duomenų įrašų perdavimo sistema jokių būdų nereiškia, kad bus surenkama ir kaupiama daugiau duomenų, nei jų reikia. E, negalima kaupti tokių duomenų, kurie yra nereikalingi baudžiamajam persekiojimui. Ir tokie duomenys neturėtų būti nei renkami, nei kaupiami. Aš esu įsitikinęs, kad mes rinksim, e, rasime tinkamą sprendimą ir tikiuosi, kad dėrybos su Europos parlamentu taip pat bus sklandžios. Dar viena svarbi tema, kiek susijusi su keliaivių duomenų įrašais, yra susitarimas su JAV dėl keitimosi informacija apie keleivių duomenis. Kalbant apie šią temą, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Dėrėdamiesi su JAV nesame tikri ir negalime būti tikri, kad mūsų pagėdavimai šimtų procentų bus išpildyti. Manau, kad dabartinis susitarimo tekstas yra toks tekstas, kuriame įsireikalavome geriausių formuluočių. Aišku, dar buvo galima daug ką tobulinti. Tačiau kita vertus turime pripažinti, kad daug pažangos yra pasiekta ir jūsų indėlis čia taip pat buvo nemažas. Aš Tikiuosi, kad Europos parlamentas palaimins šio susitarimo su JAV prieimimą, o mes esame pasirengę ir kartu su komisija teikti jums bet kokią informaciją, kokios jums tik prireiks. Yra ir kitų svarbių teisės aktų, kur bus reikalinga pažanga, Tai yra susitarimas dėl sprokstamųjų medžiagų arba sprokstamųjų medžiagų pirmtakų namuose. Teroristai dažnai savo bombas e, sukuria savo namuose, todėl turime uždrausti sprokstamųjų medžiagų pirmtakų prekybą arba laikymą namuose. Ir būtent dabar atėjo laikas elgtis itin atsakingai ir priimti atitinkamus teisės aktus šiam reiškiniui apriboti. Kaipgi bus įmanoma užkirsti kelią nusikalstamumui? Geriausia priemonė yra užkardimas, prevencija. Tas pats principas taikytinas tiek kovojant prieš terorizmą, tiek kovojant prieš kitas nusikalstamumo formas. Pirmininkaujant Danijai daug dėmesio skirsime ir šiai temai, būtent klausimui, kaip būtų galima išvengti mūsų jaunuomenės radikalėjimo, kokiu žingsniu turėtume imtis, kad jauni žmonės patekę į atitinkamą terpę gebėtų iš jos ir išeiti ir netapti radikalais arba nelikti radikalais. Nagrinėjama įvairias galimybės, kaip būtų galima tą prevenciją įtvirtinti teisės aktuose. Aišku, svarbios yra ir kitos priemonės, kiti teisės aktai, tokie kaip susijęs su baudžiamuoju persekiojimu ir kova prieš nusikalstamas veikas, kurios tiesiog keliauja iš šalies į šalį. Mes manome, kad pirmiausia turėtume gebėti pasinaudoti jau esamais teisinės instrumentais. Yra ir kitas rytis, kuriai turi būti skirtas didelis dėmesys, tai yra aukų baudžiamosiose bylose apsauga. Būtent aukų apsauga mums yra vienas prioritetinių klausimų. Svarbu ir čia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp pareigos apsaugoti auką viena vertus, o kita vertus užtikrinti tinkamą saugumą įtariamiesiems. Aišku, ypač krizės akivaizdoje reikia pripažinti, kad kartais esama politinės valios ir gerų norų, tačiau ekonominės sąlygos neleidžia tų norų įgyvendinti. Ir pagaliau noriu atkreipti jūsų dėmesį į galimybę susipažinti su ES dokumentais. Gruodžio 15 dieną Europos parlamentas patvirtino savo dokumento pasiūlymą e, ir dabar šis pasiūlymas pasiekia tarybą, mūsų laukia gan sudėtingos darybos. Dabar e, neformaliais kanalais bandome sužinoti, kokios yra pozicijos ir kokios yra darybų galimybės. Tokios temos e, yra mūsų būsimojo pusmečio darbo atvarkėje. Mes suvokiame, kad mūsų tikslai yra ambicingi, tačiau jie turi būti tokie, jei norime konkrečių rezultatų. Ir jei mums pavyks glaudžiai bendradarbiauti, mes tikimės, kad šių tikslų tikrai pasieksime. Baigdamas noriu pasakyti, kad pirmininkaujant Pačiai Danijai bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra neeilinės svarbos. Mes tikimės, kad bendradarbiaudami su jumis gebėsime susitarti, tikimės, kad bendradarbiavimas bus teigiamas ir geras. Manau, kad Europai reikia rasti stiprius e, sprendimus, stiprius atsakymus, atremiant naujus iššūkius. Ir aš sieksiu konkrečių rezultatų, kurie bus naudingi ES piliečiams. Nepamirškime, kad tai jiems mes dirbame. Aš tvirtai tikiu ES idėją, tačiau neturime tik kalbėti apie europinę idėją, turime gebėti imtis konkrečių veiksmų, turime sutelkti savo jėgas, turime dirbti kartu, kad šiuos iššūkius atremtume. Ačiū. We thank you. We thank you. Dėkojame Jums, ponė Boskov, už šį labai įkvepiantį Danijos pirmininkavimo prioritetų pristatymą. O dabar Jums leidus mes perėsime prie klausimų ir atsakymų. Ir pirmiausia, suteiksime žodį koordinatoriams. Koordinatoriai yra kiekvienos iš politinių frakcijų dirbančių Europos parlamente atstovai. Ir po to, kai jie pateiks savo klausimus, jūs galėsite juos atsakyti. Aš norėčiau priminti visiems, kad e, būtina stebėti laiką, nes mūsų darbo tvarkėje yra 25 klausimai. Ir mes turime pasistengti padaryti viską, kad juos visus spėtume apsvarstyti laikų. Be to mūsų laukia dar ir koordinatorių posėdis. Taigi, pirmasis kalbėjęs apie, apie frakcijos e, koordinatorius panas Busutilis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegoms, labas rytas visiems ir dėkuoju Jums, ponė ministrė, EPP frakcijos vardu. Aš norėčiau pasveikinti Jūs ir pažadėti Jums, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti su Jumis Jūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Džiaugiuosi, kad Jūs jau suradote laiko susitikti su koordinatoriais. Posėdis vyko vakar ir aš manau, kad tai buvo puikiai mūsų bendradarbiavimo pradžia. ir gal tai įtikins jūs atsisakyti išlygų teisingumo srityje, kurias jūsų šalis išreikalavo. Mes tikimės, kad jūs savo pirmininkavimo metu įvykdysite visus užsibrieštus tikslus. Prieglopšio politika. Jūs žinote, kad 2012 metais mes norėjome sukurti bendrą prieglapšio suteikimo erdvę ES. Bet jums taip pat yra žinoma, kad mes dabar visi darbai yra įstrigę dėl to, kad taryba nesutrė su Europos parlamentu dėl pagrindinių esminių prieglapšio politikos suteikimo elementų. Ir manau, kad būtina laikyti solidarumo principų šioje srityje. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kokias konkrečias iniciatyvas ketina pasiūlyti pirmininkaujantį Daniją tam, kad būtų išbrysta iš šios aklavietės, kad būtų parodyta daugiau solidarumo prieglopščio suteikimo srityje. Kitas mano klausimas yra susijęs su Šengeno erdve. Mes e, džiaugiamės, kad jūsų vyriausybė pateikė programą pagal kurią bus mažinami e, apribojimai, kuriuos šiuo metu Danija taiko Šengeno erdvėjai. Ir mes tikimės, kad jūs galėsite sustiprinti Šengeno erdvę. Toliau mes tikimės, kad pažangą galima būtų taip pat padaryti Europos e, tyrimo orderio srityje. Mano kolega Nuno Melo parengė dokumentą šiuo klausimu ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime šio pranešimo pagrindu surasti sutarimą su taryba. Ir be abejo, aukų teisų paketas, kurį jūs minėjote. Ir dar vienas dalykas. Mes tikimės, kad mes sugebėsime taip pat pajudėti keliaivių įrašų duomenų susitarimo srityje, nes mes suprantame, jog būtina bendradarbiauti su trečiomis šalimis ir su visomis valstybėmis narėmis kovojant su terorizmu. Tačiau kovodami su terorizmu mes negalime nepaisyti svarbiausių principų, tai yra asmeninio gyvenimo privatumo ir asmens duomenų apsaugos principų. Dėkuoju, panas Morais, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė Botskov, dėkuoju Jums už uh, tai, kad jūs dar praeitais metais e, susitikote su mumis, su koordinatoriais ir dėkoju taip pat už vakarykštį posėdį. Kolegos jau vakar sakė, kad e, Danija savo pirmininkavimo metu e, ketina išspręsti nemažai klausimų teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Ir mes tikimės, kad jums pavyks pasiekti visų tikslų, tačiau viena per kitaip reikės užsibriežti tam tikrus prioritetus. Yra tam tikrų sričių, kurios mus neramina. Ir pirmiausia, aš kalbu apie prieglopšio suteikimo paketą. Ir dėl to paketo yra susirūpinę ne vien socialdemokratai, bet ir visas Europos parlamentas. Mes, jūs žinote, e, kokia yra šio paketo rengimo prieš istoriją ir mes norėtume, kad pirmininkauti Danija padarytų pažangos e, dėl Dublino. Ir aš tikiuosi, kad jūs supratote, kad mums yra labai svarbus klausimas. Aš nesigilinsiu į šį klausimą, nes nebejoju, kad kiti kolegos apie tai kalbės. Tiesiog norėjau tai paminėti. Toliau, šiandieno erdvė Danija ketina rimtai imtis šiandieno reikalų ir mums svarbu yra ne vien judėti į priekį, sprendžiant šiandieno erdvės klausimus, bet ir užtikrinti, kad Europos parlamentas dalyvautų priimant sprendimus šioje srityje. Suprantame, kad valstybės narės nori pasirūpinti vidaus saugumu. Tačiau Mes esame įsitikinę, kad šios klausimus galime geriausiai spręsti ES, pirmadarbiaujant parlamentui ir nacionalinėms vyriausybėms. Prieiga prie dokumentų ir skaidrumo klausimai. Vėlgi, Danija turi nemažai patirties skaidrumo srityje ir todėl mes esame įsitikinę socialdemokratų frakcijoje, kad būtų svarbu jei jūs išnagrinėtumėt e, pono Kešman, mano kolegos, parinktą pranešimą, kuris buvo patvirtintas parlamente gruodžio mėnesį. Mes suprantame, kokios yra nūdinios aplinkybės ir suprantame, kad yra įvairių nuomonių apie skaidrumą. Tačiau Danija turi nemažai labai teigiamos e, konstruktyvios pozitie, po, po, patirties ir todėl mes tikimės, kad jūs sugebėsite įtikinti tarybą, kad e, skaidrumas yra reikalingas. Mano kolega panas Basutilis nepaminėjo dar vieno klausimo, kuris yra e, itin aktuolus dabar, kai išgyvename krizę. Aš turiu galvoje pir, pirmiausia teisinę migraciją, teisinę migraciją. Jūs žinote apie du dokumentus, apie sezoninio, uh, sezoninius darbuotojus ir apie bendrovės uh, darbuotojų vidinius perkelimus. Ir mes norėtume, kad jūs nepamirštumėte apie šiuos dokumentus ir pasistengtumėte tęsti dėrybas dėl jų. Dar vienas mūsų prioritetas yra keliaivių duomenų įrašai. Vėlgi kiti kolegos nebijojo apie tai kalbės, ir aš nesigilinsiu į šį klausimą. Bet jums tikriausiai yra žinoma, kad e, vykusios darybos mus e, nepatenkino. Toliau tarptautinių nusikaltimų aukų e, teisės. Vėlgi mes tikimės pažangos šiuo klausimu. Klausimų yra nemažai, bet būtų gerai, jeigu jūs e, ne vieno nepamirštumėt ir jeigu ypatingą dėmesį kreiptumėt tokiam svarbiam prieglapšio suteikimo paketui. Mrs. Weber. Pone Weber, liberalų demokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Yeah. Ačiū Jums, ponė ministrė, už tai, kad Jūs pas mus atvykote, kad atvykote į Lybę komitetą ir dėkoju už e, susitikimus, praeit, e, kurie vyko praeitų metų pabaigoje ir e, už tą mūsų susitikimą, kuris vyko vakar. Vakar mes jau jums pasakėme, kad Liberaldemokratų frakcija ketina su jumis bendradarbiauti, siekiant spręsti ir nagrinėti labai svarbius klausimus. Būtų puiku, jeigu jūs konstruktyviai elgtumėtės uh, dėrybose, bet tikiuosi, kad ir jūs suprantate, kad yra tam tikrų ribų, kurių mes negalime peržengti siekdami kompromiso. Mes norime, kad jūs iš tikrųjų pasiektumėt gerų rezultatų savo pirmininkavimo metu Daugiau nekalbėsiu ir leisiu kolegoms paklausti jūs apie kitus labai jautrius ir svarbius klausimus. Ir be abejo, sėkmės linkime jums. Thank you, Chair. Um, yes. Pane Sargentinė, ačiū pirmininkė. Pratesiu kolegų mintis dėl solidarumo klausimo prieglopščio priemonių pakete. Apie tai kalbėjome vakar. Uh, E, susitikę koordinatoriai su jumis ir vakar jūs vartojate vieną frazę. Aš dar kartą pasitikslinsiu ją. Jūs sakėte, kad visi atitinkami solidarumo elementai bus pateikti rytoj ir poryt, kai susitiksite su kolegomis iš valstybių narių. Tačiau prisimenu, kad pasiūlymą uh, mačiau jau Lenkų pateiktą lapkričio mėnesį ir jis taip pat buvo pasirašytas Danijos. Buvo kalbama apie solidarumo klausimą prieglopščių sistemoje ir tai buvo e, pirmiausiai susijęs su sienų apsauga apie tai, kad numatoma siūsti pasienio e, pareigūnus, e, pasieniečius, bet nebuvo kalbama apie E, žmonės, kurie įstringa tam tikrose šalyse, e, kurie, pavyzdžiui, galėtų įgyti naują gyvenimą kaip kitur Europoje. Ir norėčiau dar e, šiek tiek daugiau išgirsti minčių apie solidarumo klausimą. Parlamentas mano, kad sprendimas dėl solidarumo susijęs ne tik su mūsų sienų apsauga. Uh, E, kitas klausimas e, yra teismų bendradarbiavimas, kuris man aktualus. Jūs sakėte, kad norėtumėte siekti sutarimo e, dėl tyrimo orderio, bet Europoje dėl teismų bendradarbiavimo dirbama, bet ne tarpusavo pasitikėjimas nėra pagrindas, kuriuo galime remtis Pernai buvo e, paskelbtas dokumentas, pranešimas dėl e, laikinojo įkalimo vietų ir paaiškėjo, kad e, daug ginčytinų dalykų tokiuose įstaigose, su tokiomis įstaigomis susijusių dėl to, kad kai kurios šalis negali žmonių siūsti tokias institucijas iki teismo dėl tam tikrų sąlygų. E, kitas dalykas - žmogus privatumas, orumas kaip žmogaus teisė. Jūs kalbate apie tuos dalykus, sakote, kad e, norite e, toliau nagrinėti tyrimo orderį, bet kaip bus su tokiomis situacijomis, kai nusikaltimas laikomas nusikaltimu vienoje šalyje, bet ne kitoje? Ir, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse galbūt dėl e, atitinkamo žmogaus nebus vykdomas e, tyrimas. Ir kaip dėl priemonių, ar jos nepažeis žmogaus teisės į privatumą ir nes, ne, nesugriaus gyvenimo, nes tas žmogus gali būti, e, turėti būti teisiamas kitoje šalyje ir galbūt e, negalima pasitikėti viskuo, kas vyksta toje šalyje. Norėčiau jūsų minčių. Dabar ponas Kirchhoff, ECR vardu. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau ir aš pasveikinti Daniją, pradėjusią pirmininkavimą. Jeigu leisite, pirmiausiai porą bendrų dalykų. E, pirmininkaujančios šalies darbo tarptautinis pobūdis. Aš kalbu apie gerus ryšius, diskusijas su kitomis šalimis šiuo laikotarpiu. Žinau, kad Danijos ministras lankėsi Vašingtone ir e, dalyvavo diskusijose, taip pat pabrėžia, kad ši pirmininkaujanti šalis nori užtikrinti gerus transatlantinius e, santykius. Tai labai svarbu e, dabar, e, esant tam tikrai politiniai ir ekonominiai padėčiai pasaulyje, tikiuosi, kad tai tęsis ir kad pavyks sustarti jums dėl dabartinio JAV-ES sustarimo dėl keleivių duomenų įrašų. Mes parlamente labai didelį darbą atlikome šiuo klausimu ir tikiuosi, kad e, mano vyriausybė, Jungtinė karalystė, vakar vakare prisijungė prie šio sustarimo po ilgo parlamentinio proceso, taigi tikiuosi, kad viskas sėkmingai baigsis. E, e, Europos E, keliaivių duomenų įrašo pranešimas rengiamas. Aš e, esu pranešėjas ir tikiuosi, kad mums pavyks e, pasiekti pažangos jums pirmininkaujant ir norėčiau pa palikėti jums sėkmės. O mano frakcija labai remia skaidrumo didesnio pastangas. Maiklas Kešmanas daug ką nuveikė, bet ir kiti kolegos. Uh, bandydami užtikrinti, kad dokumentai būtų pateikiami daug, kalbame apie skaidrumą politikoje. Taigi užsitikrinkime daugiau skaidrumo institucijų gyvenime. Tikiuosi, kad jūs imsitės šio klausimo ryštingai. Dar pabaigai kitas rytis - kibernetiniai nusikaltimai. Jūs kalbėjote apie tai, jūsų ministras apie tai kalbėjo Vašingtone, tai yra transatlantinio dialogo dalis. Uh, Aš manau, kad kibernetiniai nusikaltimai yra e, tokie pat rimti kaip ir bet kokie kiti nusikaltimai. Tai jie kelia vis didesnę grėsmę ekonominę prasme, taip pat ir e, kriminalinis pasaulis vis dažniau vykdo tokius nusikaltimus ir galbūt jūs, kai pradėsime kalbėti su komisija, pradėsite, padėsite mums spręsti šį labai rimtą klausimą. Uh, Dar pats paskutinis dalykas. Prieglopščio klausimai. Mums reikia pasiekti pažangos. Šiuo metu matome, kad periferinės šalis neproporcingai nukenčia. Manau, jog pirmininkaujanti šalis turi veikti deramai, kaip tarpininkė, vakar taip ministrui sakiau, kaip tarpininkė turi veikti tam, kad žmonės uh, susitelktų ir pasidalytų um, prievolėmis ir našta, vadovaudomėsi tuo e, puikiu žodžiu solidarumas. Ir dabar jau norėčiau palinkėti jums e, sėkmės guė atstovo, Trieta Fildis nematau. Gal kas nors kitas jo vardu noriu pasisakyti, jeigu ne, tuomet prie neprisijungusių narių perėmė Pronas Brons. Brons. Dėkui. Mes išgirdome, e, ką jūs ketinate daryti tarpininkavimo laikotarpiu. Taigi, tai dar vienas patvirtinimas, kad jūs tik e, vadovaujate, bet nieko rimto nedarote. Programa iš tikrųjų nėra Danijos kaip pirmininkaujančios šalies programa. Tai Europos projekto programa, kuris tęsis ir prieš, e, tęsis jau seniai ir po jūsų pirmininkavimo tęsis. Ir jūs dabar pirmininkaujate paskui uh, Kipras, o dar po kelių metų Uzbekistanas vadovaus. Uh, galios perkeltos ES iš valstybių narių, daugiau prieglopšio prašytojų, daugiau ekonominių migrantų, daugiau perkelimo, žmonės negražinami savo šalis, bet į Europos šalis. Jūs kalbėjote apie naują pabėgėlio apibriežtį. Uh, Taip, mums reikia to, tačiau įtariu nepritarsime jūsų pasiūlymui dėl apibrėžimo. E, e, aš nežinau, ar e, reikėtų e, apibrėžiant e, pabėgėlius. E, plėsti, apibrėžti e, ir taikyti ją ne tik tiems žmonėms, kuriems grėsia mirtinas pavojus savo šalyse. Jeigu taip tuo neapsiribosime, tai tada visi galės būti pabėgėliais. Mes turime galvoti, kas yra tikri prieglopščio prašytojai ir žiūrėti, ar jie netaps ekonominiais migrantais. Jūs kalbėjote apie terorizmo keliamas grėsmės. E, tai yra labai svarbus dalykas. Jūs taip pat kalbėjote apie sprokstamųjų medžiagų pirmtakus. Aš e, tikrai sutinku, tai yra vienas iš nedaugelio dalykų, kuriems pritariu. E, jeigu aš teisingai prisimenu, prieš keletą mėnesį buvo jau kalbama apie tai, balandį ir gegužę, bet negreitai dar bus priimti teisės aktai. Bet mes dabar kalbėdami apie tai, tarsi e, informuojame E, teroristus, jeigu jie nori pradėti kaupti tokias medžiagas, tai iškart turi pradėti tą daryti. Mes, man atrodo, turėtume veikti kaip galima greičiau ir paskui e, siekti, kad e, ši pramonės sritis, kuri susijusi su e, tokių medžių gamyba, e, priimtų taip pat savanoriškai įsipareigojimus. E, taip pat mes turime e, žiūrėti, kas vyksta su valstybėmis narėmis, kas vadovauja užsienio politikai, ekonomikai. Šią savaitę mes negalėjome dalyvauti renginiuose, e, kurie buvo labai svarbus. Vėliau vyks koordinatorių posėdis ir mes vėl negalėsime jame dalyvauti. E, vis ryškėja labiau tendencija parlamente apriboti dalyvavimą įvairiuose renginiuose tik tai tais, kurie priklauso artimam politikų rateliui. The... Ačiū, o dabar žodį suteiksime ministrui, kad jis galėtų atsakyti jūsų klausimus. E, iš anksto dėkojame kai, už būsimą jo glaustumą, todėl kad norėsime e, surenkti ir antrą klausimų rondą. Tačiau turėsime, turėsite kalbėti nelgiau nei pusantros minutės, nes priešingų atveju per daug uždelsime. Jūsų klausimai turi būti trumpi. O dabar žodis ministrui atsakymams. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju už gausius ir svarbius klausimus, kuriuos jūs man pateikėte. Jūsų klausimuose ehm, atsispindi tie iššūkiai, kuriuos ES turi atremti, kurie reikalauja iš mūsų suvienytų pastangų. Pranašumas yra tas, kad mes e, problemas išspręsti galime kartu. Ir jūsų klausimai aiškiai parodė, kad mes žvelgiame tą pačią kryptimį ir taryba yra pasirengusi ieškoti bendrų atsakymų. Dar kartą dėkoju Jums už Jūsų klausimus. Bandysiu sugrupuoti klausimus į teminės grupės. Jei ko nors neatsakysiu, tai aišku, galite dar kartą manęs paklausti. Daugelis kalbėjo apie solidarumą, kaip pirmininkaujanti valstybė ketina įgyvendinti tą solidarumo principą. Solidarumas yra žodis, kurį girdime gan dažnai. Diskusijos apie solidarumą taip pat vyksta jau seniai. Ir labai svarbu, kad jūsų klausimai taip pat susiję su solidarumu. Rytoj vyks neformalus tarybos teisingumo ministrų susitikimas Kopenhagoje ir rytoj bus taip pat kalbama apie solidarumą, apie konkretų solidarumo įgyvendinimą, įgyvendinimo galimybės. Turime sukurti tinkamą pagrindą, ant kurio bus kuriama bendra ES prieglopščio sistema. Tikimės, kad šią sistemą sukursime iki 2012 metų pabaigos ir aš tikiuosi, kad šis klausimas bus išsamei aptartas jau rytoj Kopenhagoje. Kaip pirmininkaujanti valstybė kalba apie solidarumą, pirmiausia būtina rasti būdus, kaip būtų galima paremti, paskatinti solidarumą. Reikia ieškoti būdų, kaip galėtume padėti toms šalims, kurioms ypatingai reikia mūsų paramos čia turėtume kalbėti ir apie solidarumo fondą. Komisija jau patekė savo teisėkuros pasiūlymą, kuriame numatyta sistema, kaip būtų galima paprasčiau pasinaudoti solidarumo fondo lėšomis. Taip pat yra ES prieglopščio paramos biuras, kurio veikla turėtų būti taip organizuojama, kad visas valstybės galėtų kreiptis pagalbos į šį biurą. Yra šalių, kurioms pagalba prie glopščio srityje yra reikalinga ir tą pagalbą jos turėtų galėti gauti iš prieglopščio biuro. Frontex agentūra taip pat galėtų prisidėti prie solidarumo skatinimo e, tiek sprendžiant konfliktus su trečiosiamis šalimis, e, tiek e, griežčiau kontroliuojant pasienio eismą. Turime tinkamai pasinaudoti ankstyvojo perspėjimo sistemomis Turėtume pasvarstyti, kaip būtų galima greičiau teikti pagalbą tiems, kuriems jos reikia. Svarbus ir bendradarbiavimas su kilmės šalimis. Ypatingai svarbu paskatinti dėrybas dėl redmisijos susitarimų. Ir pagaliau dar viena svarbi tema, tai yra parama pabėgėliams tose regionuose, iš kurių jie yra kilę. Turime teikti pagalbą pabėgėliams dar prieš tai, kai jie atvyksta į Europos Sąjungą. Kalbant apie solidarumą, turime aiškiai suvokti, kad pirmiausia, turime kalbėti apie pabėgėlių naštos pasidalėjimą tarp valstybių narių. Aš žinau, kad ši tema yra labai kebli, kelianti emocijas, tačiau e, ji yra esminė. Taigi aš jums įvardijau šešias sritis, kaip mes ketiname įgyvendinti solidarumą. Dabar keletą žodžių apie tai, e, kaip atrodys e, solidarumo principo įgyvendinimas praktikoje. Pirmiausia, aišku, svarbu, kad šalis bendradarbiautų. Ir jei kalbame apie praktinį solidarumą, uh, Ir čia turiu pasakyti, kad ponas Buzutilis labai teisingai kalbėjo apie tai, kad reikalingas ir pirmininkaujančios Danijos indėlis. Ir reikalingi konkretūs tekstai. Jau rytoj imsimės šių darbų. Sutelksime savo pastangas, jo labiau, kad e, mūsų laukiantys darbai yra tikrai milžiniški. Daugelis parlamento narių pateikė klausimą susijusį su Šengeno sistema. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad pirmininkaujantį Daniją ketina į visas diskusijas įtraukti ir Europos parlamentą. Naujoji Danijos vyriausybė yra giriama todėl, kad jis sugebėjo patei, pakeisti ankstesnį susitarimą. Mes norime, kad bendradarbiavimas Šengeno erdvėje būtų glaudesnis, tvirtesnis, stipresnis. Mes norime užtikrinti laisvo judėjimo teisę mūsų piliečiams. Ir kaip jau kalbėjau, čia reikalinga tinkama pusiausvyra tarp saugumo ir laisvo asmenų judėjimo. Tai yra kertinis mūsų uždavinys. Vyriausybių vadovai taryboje susitarė ieškoti bendro sprendimo, padėti vieni kitiems ir šios diskusijos yra tikrai svarbios. Noriu pabrėžti, kad Aš tvirtai įsitikinęs, jog į šias diskusijas turėtų būti įtrauktas ir Europos parlamentas. Taip pat buvo paklausta apie keleivių duomenų įrašus ir keitimasi informacija tarp JAV ir ES. Pirmiausia, vidiniai ES keliaivių duomenų įrašo susitarimai. Pirmininkaujantį valstybę nori pabrėžti, kad Europinis keleivių duomenų įrašų susitarimo projektas dar nėra suderintas. Būta daug susitikimų, konferencijų, kuriuose buvo pabrėžta tai, kad e, iš esmės visos ES valstybės narės pritarė E, tokiai keleivių duomenų įrašų sistemai. Kodėl? Todėl, kad mūsų baudžiamojo persekiojimo įstaigos mano, jog keleivių duomenų įrašų sistema leis efektyviau kovoti su įvairiausiamis organizuoto ir neorganizuoto nusikalstamumo formomis. Šis klausimas buvo aptartas, kai jūsų delegacija viešėjo Kopenhagoje dar prieš kalėdas. Šią temą kalbėjau su kai kuriais iš jūsų. Vakar dar kalbėjome ir su e, koordinatoriais iš, ir šiandien galiu pabrėžti, kad ši keliaivių duomenų įrašų sistema yra vienas esminių aspektų leidžiančių ir leisančių mums kovoti prieš organizuotą nusikalstamumą ir jį užkardyti. Tačiau ir čia svarbi tinkama pusiausvyra. Jau kalbėjau apie tai, kad kova prieš organizuotą nusikalstamumą ir terorizmą negali vykti be sąlygų. Negalime apriboti asmenų privataus gyvenimo teisių. Ir būtent e, čia reikalinga ta tinkama pusiausvyra. Buvo užduotas klausimas ir apie galimybę susipažinti su institucijų dokumentais. Jei visą situaciją vertinsime iš Danijos perspektyvos, tai Reikia turėti omenyje, kad Danijoje veikia centrinio administravimo sistema, kuri yra labai skaidri. Ir pas mus piliečiai gali paprastai susipažinti su centrinės administracijos dokumentais. Dabar ši tema yra aptariama ES institucijose. Mes ieškome pragmatinių sprendimų, leidžiančių mums pasistumėti į priekį šioje srityje. Tačiau e, vienas dalykas yra aiškus kiekvienos šalies administravimo sistema yra labai skirtinga. Ir e, taip pat galimybės susipažinti su oficialiais dokumentais vertinimas skirtingose valstybėse narėse taip pat yra labai skirtingas. Todėl labai sudėtinga suderinti tą įvairių e, nacionalinių tradicijų gausą ir rasti vieną sprendimą, kaip būtų galima atverti oficialius dokumentus ir leisti susipažinti su jais mūsų pilietėms ir piliečiams. Buvo pateiktas vienas klausimas susijęs su kibernetiniais nusikaltimais. Nusikaltimai kibernetinėje erdvėje e, taip pat yra vienas iš mūsų prioritetų, tiksliau kova prieš tos e, nusikaltimus. Kopenhagoje vasario mėnesį vyks e, šiai temai skirtas renginys. Mes norime sustiprinti tyrimų sritį. Norima sutelkti žmonės, dirbančius šioje srityje, siekdami sukaupti esamą patirtį ir vėliau bandydami surasti galimus sprendimus, kaip būtų galima pažaboti nusikaltimus kibernetinėse erdvėse jau dabar rengiamas tekstas, kaip kovoti su galimais išpoliais prieš um, elektroninės uh, kompiuterinės sistemas. Ir pirmininkui leidus dar vieną temą. Pone Sargentinė pateikė klausimą susijusi su principiniu dalyku, tai yra abipusių pasitikėjimo. Ar mes pasitikime vieni kitais? Kalbant apie kovą su nusikalstamumu, kalbant apie Europos tyrimo orderį. Turiu pasakyti, kad aš pasitikiu policijos pareigūnais visose ES šalyse. Ir tas pasitikėjimas yra itin svarbus, ieškant tinkamų priemonių leidžiančių mums kovoti su nusikalstamumu. Jau Dabar yra numatytas grafikas, kurio laikantis turėtų būti suderinti dokumentai dėl baudžiamojo proceso aukų teisių ir kitų teisių, kaip pavyzdžiui teisė į teisinę gynybą. Tačiau rengdami šios dokumentus e, turime nepamiršti ir kiekvienos šalies teisinės patirties ir ją turime pasitelkti kalbėdami ir apie tyrimų orderį. Dėkuoju. Ministras mums papasakojo apie Danijos pirmininkavimo darbo tvarkę ir paminėjo daugybę mūsų komitetui rūpimų klausimų, skaitant ir kibernetinius nusikaltimus, bei susitikimą dėl šių nusikaltimų, kuris vyks Kopenhagoje vasario mėnesį. Dabar mes tęsime klausimų atsakymų sesiją ir prašyčiau jūsų kalbėti apie tuos klausimus, kurių ministras dar nekomentavo. Ir prašyčiau neviršyti pusantros minutės toliau kalbės. Díaz de Mera, Mrs. Head, Mrs. Ludford, Mrs. Romero Lopez, Mrs. Alfano, Mr. Enzio, Mr. Marinescu, Madame Flotre, Mrs. Angelilli, Senora Jiménez Becerril and uh, eh, Mrs. Borsellino. That'll be close. It's... Tai tiek kalbėtojų, 15 komiteto narių, pusantros minutės kiekvienam ir dar kartą norim jums priminti, ir ponų ministrui, kad jis taip pat turėtų glaustai atsakinėti pateiktus klausimus. Ponas Guejo. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ir Jums, ponė ministrė. Dėkuoju už tai, kad pas, atvykote pas mus, kad pristatėte savo prioritetus mūsų komitetui. Puiku yra girdėti, kad Jūs ketinate bendradarbiauti su Europos parlamentu, ypač uh, svarstant klausimus susijusius su šiandien aš dve bei kitus svarbius teisingumo ir vidaus reikalų e, klausimus. Labai svarbu užtikrinti, kad žmonės galėtų laisvai e, ir saugiai keliauti per mūsų e, sienas. Tam reikia geros pasienio apsaugos sistemos. Jūs žinote, kad kelios valstybės narės nusprendė šiek tiek sumažinti savo už anksčiau, anksčiau užsibrieštus tikslus. Ir tai netitinka mūsų pozicijos. Ir norėčiau paklausti, ar Danijos vyriausybė pritarė tokiai valstybių narių pozicijai ir ar jūs pritarėte tam, kad Europos parlamentas buvo ištumtas iš vykusių, vykstančių diskusijų. Ir antras klausimas yra susijęs su Šengeno erdvės e, e, sukūrimo tvarkarašiu. Kaip Jums atrodo, ar dabar siūlomas tvarkaraštis yra tinkamas, nes e, erdvės sistema yra labai reikalinga mums visiems. Minutų į mediją, por favor. Gracias, prezidentė. Toliau Romera Romės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ministrą. Ir aš norėčiau užduoti Jums klausimą kuris yra susijęs su jūsų pirmininkavimo darbo programa. Jūs, e, jūsų programa labai ambicinga ir mes e, linkime jums sėkmės e, ją gyvendinant. Jūs daug kalbėjote apie prieglopstį, o prieglopščio suteikimo klausimas yra labai sudėtingas. Europos parlamentas nuolatos jų domisi, žinome, kad Europos komisija jis taip pat rūpi. Na, iš tikrųjų mes dar nežinome, kaip atrodys bendrojo prieglopščio suteikimo sistema stebėdami įvykius, pavyzdžiui, Maltoje, mes e, visi matome, kad e, sistema neveikia taip, kaip mes norėtume. Taigi, ką jūs ketinate daryti, ką ketinate keisti? Lenkija savo pirmininkavimo metu bandė kažką keisti, bet jai nelabai pavyko. Taigi, ką daryti su prieglapšio prašytojais? Ar juos priimti ir kaip tai daryti, ar juos gražinti į e, gimtinę Žinome, kad Nigerijoje, Alžyrė yra persikiojami krikščionis. Apskritai tai, kas vyksta dabar pasaulyje, keičia mūsų suvokimą apie tai, kokios šalis yra pavojingos. Ir manau, kad mums reikia pakoreguoti pavojingos šalies apibrėžimą, atsižvelgiant į Ženevos dokumentus. Suprantame, kad žmonės dažnai palieka savo gimtąją šalį dėl įvairiausių priežasčių. Taigi klausimų yra daug Ir manau, kad mums tikrai praverstų bendras e, prieglopšio prašytojo apibrėžimas. Daugiau dėmesio skirti, turime skirti moteriams ir mažiems vaikams. Jau yra patikta nemažai įdomių pasiūlymų šią temą, tačiau jie kol kas yra įstrigę. Ir aš tikiuosi, kad jums pavyks e, pasistumėti į priekį. Pone Latford, ir prieš pradėdami kalbėti, suplanuokite savo kalbą ir klausimą taip, kad tiltumėte į pusantros minutės. Pone Latford, ačiū, pone pirmininkė, daug buvo kalbama apie uh, keliaivių duomenų įrašus. O aš norėčiau paklausti jūsų apie tai, kiek laiko bus laiko saugomi duomenys. Uh, Ir aš kalbu ne vieną apie e, keleivių sąrašus, bet apie tai, kai žmonės e, apie tuos atvejus, kai yra saugoma informacija apie tuos, kurie buvo sulaikyti nuodugnesniam patikrinimui. Benjam Mohamed e, buvo sulaikytas. Pavyzdžiui, buvo sulaikytas dėl to, kad jis skrido kartu su Jose Padilla, kuris buvo apkaltintas e, terorizmu Junktinėse Amerikos valstijose, tačiau jis nekūrė e, nešvariosios bombos. Tačiau mano minėtas asmuo buvo sulaikytas ir kankinamas beje. Arab, kam Kamada taip pat buvo sulaikytas ir po to kankinamas Sirijoje. Jis yra Kanados pilietis. Taigi aš suprantu, kad ne visi yra, su, ne bet kas yra sulaikomas, bet ar galite jūs su, e, mus patikinti, kad nebus pernelik ilgai saugomi tie duomenys, remtis kuriais galima būtų įtarti e, kokius nors asmenys? ir kad nebus leista teikti šių duomenų trečiosioms šalims. Ir net jeigu tie asmenys nėra nieko apkaltinti, prie jų pavardės yra uždėtas paukš, paukščiukas ir tai gali jiems pakengti. Kaip Jūs ketinate spręsti šią problemą? Si, uh, Pone Flotr. Dėkoju, panė pirmininkė, dėkoju už tai, kad jūs kalbėjote apie žmogaus teisės, ko, kovojant su terorizmu. Iš tikrųjų, čia galima nemažai pažangos padaryti. Europos parlamentas e, sugrįžo prie darbo, kurie vis buvo pradėtas 2006-2007 metais. Ir kai mes kalbėjome apie apie e, neteisėtos kalinių perdavimus ir apie tai, kad labai svarbu yra e, aiškiai suvokti, kokiais duomenimis galima keistis su JAV. Ir Europos parlamentas e, suprato, kad taryba iš tikrųjų šie klausimą nelabai rūpėjo, kad jie turėjo savo motyvų. Ir Mums reikia, kad taryba su mumis bendradarbiautų, kad mes galėtume padaryti pažangos iki jūsų pirmininkavimo pabaigos, nes mes manome, kad, kad mums reikia teisingumo šiuo klausimu ir kad mums reikia išsiaiškinti, ar ES buvo implikuota šiuose nusikaltimuose. Ačiū, ponas Dėtame yra. Labai ačiū, pirmininkė. E, norėčiau, kaip įprasta, pasveikinti ministrą. Daug pastebėjimai ir vienas klausimas. Pirmasis pastebėjimas. Visiškai pritariu tam, ką sakė ponia Romero, kalbėdama apie e, išvadą susijusią su Europos prieglopščio sistema. Programa numato įvairią veiklą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia baigti darbus, kurie pradėti 2010 metais. Mes labai daug ko tikimės iš tų, tos pabaigos numatomos. Kitas dalykas - Europoro reglamentas, Stoholmo programa, jos tolesnis įgyvendimas. Tie klausimai nepaprastai komplikuoti. Aš nekvestionuoju poreikio dirbti šioje srityje, bet noriu. E, kelti klausimą, ar Danija kaip pirmininkaujančiai šaliai tai aktualu ir ar ji dirbs šiais klausimais pirmininkavimo laikotarpiu. Kitas dalykas - politinis klausimas. Ar trečioji šalis, e, jeigu ji apriboja vizų e, netaikymą ar įveda vizas ES e, veikiems, kaip tada? Ministrė, gal girdėjote, klausykitės, ką aš jums sakau, sako kalbėtojas. Taigi, jeigu trečioji šalis įveda vizas valstybei nariai ar Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, nemano, kad automatiškai komisija turėtų sureaguoti, turėtų uh, duoti bendrą automatinį atsaką, ar teisiškai įmanoma uh, automatiškai reaguoti komisijai. Suprantu, kad iš politinio požiūrio taško tai yra lauk prieštaringų nuomonių sulaukiantis klausimas, tačiau noriu pakartoti, kad jis nepaprastai svarbus. Mes parlamente apie tai kalbame jau ilgokai, tai nepaprastai svarbus elementas ir atsakymas leis mums geriau suprasti jūsų poziciją. Kai su jūsų darbuotojais susitikome, matėme, kad jie labai profesionalūs, jie labai daug dėmesio skiria parlamento nuomoniai. Dėkui. 39-2001 yra susijęs su sąrašu šalių, kurios, kurių piliečiai e, turi turėti vizas įvažiuodami į ES ir taip pat išvadinami piliečiai, kuriems netaiko mas šis reikalavimas. Tai turbūt ir atsakymas Dies Demeiros klausimą. Ponas Ensijų. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti poną ministrą, pasveikinti Daniją kaip pirmininkaujančią šalį. Ji pristatė mums savo tikslus, kurie tikrai yra labai plataus užmojo. Mes e, Džiaugiamės, kad jūs ketinate bendradarbiauti su parlamentu ir mūsų komitetu. Mes jūs paremsime, jeigu jums reikės mūsų pagalbos. Ir paremsime jūs ta, tam, kad galėtume baigti nagrinėti pačius svarbiausius ES klausimus. Norėčiau vieną prašymą jums pateikti. Tikiuosi, kad jums pasiseks pirmininkaujant įtikinti e, valstybę narę, kuri e, priešinasi Rumunijos ir Bulgarijos prieimimui į Šengeno zoną. Ačiū. Ir noriu pasakyti, kad jūs e, ketinate dirbti labai rimtai ir norėčiau pasitirauti jūsų dėl Vengrijos. E, dėl septintojo straipsnio taikymo Luksemburgo ministras e, apie tai kalbėjo. Antras dalykas - organizuotas nusikalstamas. Aš buvau pranešė dėl organizuoto nusikalstamo ir mafijos ES. Pranešimas buvo patvirtintas e, Nepalį. Gruodį jums, ministrė, nusinčiau kopiją savo pranešimo ir norėčiau paklausti, kokie yra jūsų įsipareigojimai dėl uh, kovos su mafija ir organizuotų nusikalstamumu. E, mačiau, kad kovo mėnesį ketinate surenkti uh, seminarą dėl uh, tarpdisciplinio požiūrio, kovojant su šiais reiškiniais, galbūt galėtumėte plačiau paaiškinti, uh, apie tai. Šiandien po pietų aš pristatysiu knygą Briuselėje. Knygoje mes kalbėsime, kalbame apie tai, kas vyksta e, su federalinėmis slaptosiomis tarnybomis, kaip organizuotas, e, nus, organizuoti nusikaltėliai Vokietijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, perka viešbučius, net visose valstybėse narėse mafija veikia. Taigi, ką ketinate daryti? Marinesku, pusantos minutės. Labai ačiū, pirmininkė, ministrė. Jau buvo pasakyta tai, ką aš norėjau pasakyti. Tai yra Rumunijos ir Bulgarijos prieimimas į Šengeno zoną. Šis e, dalykas buvo sprendžiamas pirmininkaujant Lenkijai, tačiau mm, nesulaukėme rezultatų. Norėčiau paklausti, ar jūs paremsite mūsų siekius, e, jeigu e, tik tai tiek dirbsite, kiek ankstesnės šalis pirmininkausios, tai daug ko nepasieksime. E, taip pat e, noriu pasakyti, kad e, valstybės narės turi laikytis sutarties nuostatų, visų reikalavimų ir ar jūs sutinkate su tuo, kad tos abi šalis vykdė visus reikalavimus, kad taptų Šengeno zonos narėmis. Aš norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu. Ačiū, ponė Mangelį, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti ministrą, padėkoti už tai, kad atvykote pas mus. E, dėkoju Jums pateikus tokią daug e, darbų numatančią programą. Daug kas buvo pasakyta kolegų, taigi vienas klausimas. Jūs minėjote, kaip svarbu yra sustiprinti e, veiksmingai įtvirtintų laisvių piliečiams erdvę Europoje. Nepamirškime, kad tarp mūsų piliečių yra daug vaikų. Kaip žinia, e, žmonės vis daugiau keliasi į kitas valstybės narės, e, tai yra pozityvus poslinkis, bet taip pat atsiranda daug mišių santokų ir daugėja mm, išsiskyrimų, skirybų, gyvenimo skyriumi atveju. tai vyksta tokiais sudėtingais laikais ir labai e, neigiamai atsiliepia vaikams, nepilnamečiams. Pavyzdžiui, vaikas e, vienas iš, vienas iš tėvų į, tampa vaiko globėjų, išsiveža jį ir e, kitam iš tėvų sunku išlaikyti santykius su vaikais. Lisabono sutartyje, pagrindinių teisų hartijoje yra numatytos atitinkamos teisės tėvų Ir dabar noriu jūsų paklausti, ką, ar jūs neketinate patvirtinti reglamento dėl sprendimų susijusių su tėvų prievolėmis ir globa. Tai uh, yra bendradarbiavimas tarp teisminių teismų sistemų ir aš noriu jūsų atsakymą į tą klausimą. Pone Borselino. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui ministrui už tai, kad jis atvyko ir dalyvauja šiuose debatuose. Aš e, esu pranešėja, rengianti pranešimus e, susijusius su teisingumo erdve. Daug kartų šiandien nuskambėjo žodis solidarumas, o solidarumas tai nebūtinai reiškia bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų. Tai reiškia, kad solidarumą turime užtikrinti ir atskirų asmenų atžvilgių. Komitet šiandien kalbėsime apie e, padėtį Sicilijoje ir e, spaudimą tenkantį Lampedūzai. Todėl tą pačią progą noriu priminti, kad niekada negalime pamiršti pagrindinių ES teisių Turime užtikrinti mūsų piliečių laisvės ir teisės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ministrė už jūsų pranešimą. Aš rengiu pranešimą apie direktyvą, pagal kurią suteikiama teisinė apsauga aukoms. Manau, kad šis teisės aktas e, yra labai svarbus, mūsų piliečiai labai teigiamai e, šį teisėkuros pasiūlymą prieimė, aš noriu išreikšti savo paramą jums ir pasitikslinti vieną dalyką. Kaip jūs vertinate, ir jūs be apie tai kalbėjote, jūs minėjote, kad ši direktyva uh, turi būti rengiama atsižvelgiant į ekonominę situaciją. Kaip interpretuoti tos jūsų žodžius? Ar tai reiškia, kad pagalba aukoms nebus tokia didelė, kaip turėtų būti, todėl kad Europa yra kamuojama ekonominių sunkumų? Aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus uh, glaudus ir geras ir tikiuosi, kad galėsime užtikrinti visas teig, e, reikiamas teisės mūsų piliečiams. Turiu pasakyti, kad nors svarstome tik pirmąjį darbo atvarkės klausimą, tačiau jau dabar vėluojame todėl kad labai tikimės, kad Danijos teisingumo ministras e, sutelks visas savo jėgas ir kalbės taip glaustai, kaip tik sugeba. Žodis jums. Pone pirmininkė, dar kartą noriu padėkoti komiteto nariams už tokią gerų klausimų gausą. Pasistengsiu kalbėti kaip galima glaučiau. Tačiau nepamirškime, kad mes susitiksime dar ne vieną kartą ir jei į vieną ar kitą klausimą neatsakysiu, tai pažadu jums dar kartą prie tų klausimų grįžti. Panas Koelio paklausė, koks yra Europos parlamento vaidmuo reformuojant ar keičiant Schengeno sistemą. Atsakymas. Nepriklausomai nuo to, koks bus atsakymas, kokį teisinį pagrindą pasirinksime, Pirmininkaujanti Danija dės visas pastangas, kad Europos parlamentas būtų įtrauktas į bet kokias dėrybas dėl visų su Šengeno sistema susijusių teisėjokros pasiūlymų. Pone Lopes e, paklausė apie prieglopščio sistemą ir aukų teisų um, klausimus. Pirmiausia, prieglopščio sistema. E, ši sistema ir numatyti įsipareigojimai įdėgiant šią sistemą reiškia, kad turės būti padaryta didelė pažanga. Jei mums iš ties pavyks, tai dar pirmininkaujant Danijai mes stengsimės sukurti uh, pagrindų apmatus konkrečiam realiam bendradarbiavimui ir solidarumui. Savo pranešimo pradžioje aš kalbėjau apie e, šešias prioritetinės rytis, e, kurios padės mums sustiprinti solidarumą. Ir e, Anksčiau kalbėdamas aš jau kalbėjau, kad Danija labai optimistiškai vertina e, solidarumo dėgymo galimybės. E, ši tema bus aptariama ir rytoj. Aš tikiuosi, kad visi supratote, jog ši tema pirmininkaujančiai Danijai yra svarbi ir kad mes tikrai dėsime visas pastangas, kad solidarumas būtų ne tik tušti žodžiai, tačiau praktinis, tikras darbas. Pone Latford pateikė klausimą susijusi su keliaivių duomenų įrašais ir su jais susijusią informaciją JAV ir ES susitarimą. Bendrai kalbant, turime kalbėti ir apie asmens duomenų apsaugą. kaupiant su asmenimis susijusius duomenis, visada reikia laikytis proporcingumo principo. Būtina priimti labai griežtą sprendimą, kokius duomenis kaupti ir kaip ilgai jie turi būti kaupiami. Parlamentas jau nekartą svarstė šį klausimą, kai buvo deramasi dėl JAV ir ES susitarimo. Aš tikiuosi, kad pagaliau mums pavyks pasirašyti šį susitarimą. Visos pusės puikiai suvokia, kad perdodant šią jautrią informaciją trečiosioms šalims, svarbu užtikrinti duomenų apsaugos aspektus. Pone Latford, jūs labai teisingai apibrėžėte visą problemos esmę susijusią su duomenų apsauga. Taip pat buvo paklausta, ponia Flotre paklausė, ar mm, pirmininkaujanti Danija pasirengusi bendradarbiauti su Europos parlamentu. Aišku, taip, žinoma. Tikrai e, nereikia nuogastauti to bendradarbiavimo tarp pirmininkaujančios Danijos ir Europos parlamento tikrai nepristiks. Buvo pateiktas klausimas susijęs su naujoju Europolo reglamentu. Pirmiausia, reikia išnagrinėti komisijos pasiūlymą, tada galėsime suformuoluoti savo poziciją. Dabar kiek e, per anksti uh, vertinti šį dokumentą, todėl kad dar visai neaišku, kaip pakryps darybos, tačiau vienaip ar kitaip tas darybas mes skatinsime. Ir panašu, kad e, šių darybų nepavyks užbaigti dar pirmininkaujant Danijai. Tačiau mums ši tema, Europolas, yra nemažiau svarbi. Kai kurie parlamento nariai pateikė e, esminį klausimą susijusį su Bulgarijos ir Rumunijos prieimimu į Šengeno erdvę. Atsakymas yra toks. Tokiais sudėtingais laikais kaip dabar yra be galo svarbu, kad mes ES priimtume esminius sprendimus, kuriais būtų vengiama taikyti dvigubų standartų. Mes manome, kad nėra jokių teisinių kliūčių užkertančių kelią Rumunijai ir Bulgarijai prisijungti prie Šengeno erdvės. Dar kartą noriu pabrėžti, mūsų bendradarbiavimas turi būti orientuotas į labai aiškias ir skaidres gairias. Todėl aš galiu pabrėžti, kad mes tikrai netaikysime nei dvigubų, nei trigubų e, standartų, nei kažkokiu atskirų atvejų. Numatysime ir aš matau, kad yra man dabar linksinčių galvą, aš tikiuosi, kad į klausimą aš atsakiau. Pone Alfano pateikė du klausimus. Vienas susijęs su Vengrija, kitas su procedūromis pagal septintąjį straipsnį. Jūs labai teisingai min... pastebėjote, kad Šis klausimas turi būti aptartas ir vadovų taryboje. Sausio 17 dieną komisija pradėjo tris sutarties pažeidimo procedūras prieš Vengriją, reaguojant į įstatymus, kuriuos Vengrija priėmė ir pirmiausia į naujai priimtą konstituciją. Aišku, Europos parlamentas domisi šiuo klausimu, jis yra svarbus, o mes kaip pirmininkaujantį valstybę taip pat sekame šios įvykius atidžiai, konsultuojame su komisija. Dar vienas klausimas susijęs su nusikalstamumu. Kaip aš supratau, bus išleistas leidinys skirtas šiai temai Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad Danijoje e, iš kovos su nusikalstamumu išmokome to, kad kuo glaudžiau bus sutelktos e, pajėgos, tuo efektyviau pasiseks kovoti. Reikia sutelkti tiek policijos, tiek um, ekonominių nusikaltimų e, tyrimų įstaigų e, pajėgas, taip pat sutelkti pajėgas tarptautiniu lygmeniu. Tik tuo met mums pavyks pažaboti organizuoto nusikalstamumo apraiškas. Tik tuo met organizuotų nusikaltėlių ketinimai bus pažaboti. E, organizuoto nusikalstamumo veikoje dalyvauja labai stambus veikėjai. E, organizuotas nusikalstamumas e, nepripažįsta jokių valstybių sienų. Reikia taip pat pasitelkti ir žvalgybos įstaigų teikiamą informaciją, kad galėtume veikti preventyviai prieš tarptautinius organizuotus nusikaltelius. Ponios Angelili klausimas susijęs su vaikais ir vaikų teisėmis. Čia Danijos pozicija yra ypatinga. Jei gerai supratau, tai turiu pasakyti, kad Danija teisėkuros pasiūlyme neižvelgia e, jokių formuluočių, kurios prieštarautų mūsų pozicijai. E, mes pritarėme, kad vaikams, vaikų teisėms turi būti skiriamas didelis dėmesys. Kitas užduotas klausimas susijęs su aukų teisų apsaugą. Ir aukų teisų paketas yra svarbus ne tik ES. Galiu pateikti Danijos pavyzdį. Esame tam e, tikrų pavyzdžių vidaus reikalų sistemoje. Danijoje gyvena tiksliau negyvena Danijoje, yra moterų, e, kurias persekioja e, smurtaujantis vyrai. Ir jei, pavyzdžiui, Vokietija Vokietijoje moteris yra persekiojama smurtaujančio vyro ir e, iš Vokietijos ši moteris atsikelia į Daniją, tai Danų rankos yra surištos, Danai nebegali šios moters apsaugoti. Mes šią problemą atpažinome ir dabar yra rengiami atitinkami teisės aktai. O ką aš tuo pavyzdžiui norėjau pasakyti, aš manau, kad turime kalbėti ne tik apie aukų apsaugą turime apskritai kalbėti apie tai, kad turime pripažinti tai, jog ES yra kamuojama sunkios ekonomikos krizės. Ir tos krizės akivaizdoje turime atsirinkti, kas yra prioritetai. Aš tikrai pritariu, kad aukų teisų, aukų apsaugos teisės aktų paketas yra prioritetinis. Ir aš kaip pirmininkančios Danijos atstovas galiu pažadėti jums, kad e, šis klausimas tikrai bus e, išspręstas, jo labiau, kad jis yra naudingas visiems ES piliečiams. Dėkoju ir linkime klausies ir sėkmės Danijai jos pirmininkavimo metu. Dėkojame ministrui už tai, kad jis stengiasi išsamei atsakyti į visus pateiktas klausimus. Ir tikimės, kad per kitus e, šešis mėnesius mes sugebėsime sustiprinti savo bendradarbiavimą. Matau, kad dar ponia Romero norėtų kai ką pasakyti. Prašau, ponia. Bet prašyčiau kalbėti kuo trumpiau, kuo glaušiau. Uh, Gal ponas ministras pamiršo mano klausimą? Aš kalbėjau apie statistinius, statistinius duomenis, apie tai, kiek asmenų nukentėjo nuo tarptautinių nusikaltimų. Aš ne apie biudžetą kalbėjau. Ar jūs žinote apie tai, kokią statistiką veda Eurostatas? Nes problema yra ta, kad mes nežinome, kiek nukentėjusių asmenų yra kiekvienoje šalyje. Ir tai yra svarbus prioritetas. E, e. Dėkoju. Mes neturime statistinių duomenų apie nukentėjusius asmenys. Mes tenksime spręsti konkrečias praktinės problemas. Būtent taip mes sieksime pažangos svarstant e, nukentėjusių asmenų dokumentų paketą. Labai svarbu yra rūpintis e, nuo nusikaltimų nukentėjusių asmenų teisėmis. Taigi darysime viską, kas yra įmanoma. Nebejoju, kad turėsime dar ir kitų progų susitikti ir aptarti tuos dokumentus, kurie yra svarbus ir nuo kurių priklausys jūsų pirmininkavimo sėkmė. Dėkuoju Jums, ponė ministrė. Okay. So, we keep working. Taigi, tęsime darbą. Periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie delegacijos apsilankiusios Sicilijoje ir Lampedūzoje ataskaitos. Delegacijai vadovavo ponia Vikstrom, Šios misijos tikslas buvo išsiaiškinti, kokia yra reali situacija susidariusi Sicilijoje ir Lampedūzoje. Vizitas įvyko lapkričio 24-26 dienomis ir netrukus išklausysime ponios Vikstrom ataskaitos. Prašyčiau kalbėti trumpai, tam, kad mes galėtume šiek tiek paskubinti posėdį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jums leidus aš norėčiau palūkėti 30 sekundžių, nes norėčiau tylos. Pirmininkas, norėčiau priminti visiems, kas traukiasi iš šios, iš šios salės, tai daryti tyliai ir ramiai, tam, kad mes galėtume tęsti darbą. Dėkuoju, dėkuoju visiems, ponė Vikstrom. Labai Jums ačiū ir dėkuoju visiems, kas pagarbiai vertina mūsų darbo tvarkę ir norą pagal ją dirbti. Aš šiandien jums trumpai papasakosiu apie tai, ką mes pamatėme Sicilijoje ir Lampedūzoje. Lapkričio 24-26 dienomis vizitas buvo labai įtemptas. Ir pirmiausia, norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti Marijam Helen sekretoriato darbuotojai yra atsakinga už politikos formavimą ir jos pagalba buvo labai naudinga. Taip pat dėkoju kitiems komiteto nariams, kurie dalyvavo delegacijos darbe. Mes parengėme ataskaitą, kuri šiuo metu yra verčiama ir aš norėčiau jums tik tai trumpai pristatyti ją. Mes susitikome su uh, uh, Italijos nuolatinę atstovybę. Mes parašėme jiems laišką ir jis bus jums taip pat išplatintas. Ir e, atstovybė rengia atsakymą į mūsų laišką ir kai tik tai jį gausime, jį taip pat išplatinsime visiems delegacijos ir komiteto nariams. Aš nenoriu Jums išsamei pasakoti apie tai, kas yra parašyta protokole, jis yra gan ilgas. Ir po to, kai mes grįžome iš Sicilijos Lampedūzos, mes daugam rodėme nemažai įdomių nuotraukų. Taigi, aš norėčiau, kad kolegos arba užduotų klausimus, arba tiesiog kreiptųsi į mus asmeniškai. Taigi protokolas, e, mūsų bus, e, apsilankimo protokolas bus išverstas, tikiuosi netrukus ir tuomet mes galėsime aptarti šio vizito įspūdžius e, išsamiau vasario mėnesį. Ir su manumu sakysiu visus klausimus, panė pirminkė. No, we... Dėkuoju paniai Vikstrom už e, jos ir įžangą ir dabar perėmėme prie klausimų atsakymų. Panas Jekolino. Ačiū pirmininkė. Apsilankimas Lampedūzoje ir Sicilijoje buvo įspū, labai įspūdingas, mes daug su kuo susitikome, bendravome ir su pačiais migrantais. Aš perskaičiu parengtą protokolą, parengė ponia Vikstrom. Jis yra labai išsamus ir mano galva, kad būtų puiku ne vien tiksliai išdėstyti, kas įvyko mūsų apsilankimo Sicilijoje ir Lampedūzoje aprašymo būtų pateikti ir pasiūlymą apie tai, ką reikėtų daryti. Mes savo akimis matėme, kaip atrodo nelegali migracija Sicilijoje ir manau, kad po tokio vizito mes galėtume parengti savo pasiūlymus Europos parlamentui. Pranešime ir e, protokole yra labai aiškiai pasakyta, kiek e, vietų yra ligoninėse, kokia skubioji pagalba yra teikiama migrantams. Smulkiai prašoma visa infrastruktūra. Taip pat kalbama ir apie tai, kad e, migrantai yra priversti labai ilgai laukti, kol bus išnagrinėtas jų prašymas. Lampedūzoje šiuo metu migrantų yra daugiau nei vietos gyventojų, kurie beje yra gan svetingi šiems e, atvykėliams tą reikėtų paminėti. Lampedūzoje iš pradžių buvo tik tai priimami atvykę asmenys ir po to jie buvo perkeliami kitur. Tačiau panašu, kad dabar dėl pernelik didelių migrantų srautų Lampedūza tiesiog nesusitvarko su jais. reikėtų pagerinti trečių šalių piliečių perdavimą kitoms šalims. Negalime visko palikti spręsti Italijai. Italija nėra pajėgi daryti to vien savo jėgomis. Ir galų galia, apie kokį solidarumą mes galime kalbėti, jeigu jūs paliksite Italiją likimo valiai. Labai įdomu buvo bendrauti su kolegomis, sekretariato pagalba taip pat buvo labai naudinga, bet manau, kad mes po šio vizito turėtume parengti konkrečius pasiūlymus. Biedžio konte labdaros organizacija puikiai veikia ir manau, kad apie tai, tai taip pat išsamiau reikėtų kalbėti pranešimų protokole. Grazie, Pone Verselino. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad būtų neteisinga tiesiog kalbėti apie Lampedūzą. Iš tikrųjų, iš pradžių mes ketinome apsilankyti tik tai šioje saloje. Beveik visi traukiasi iš Lampedūzos. Tai yra savotiškai pleista sala. Mes sustikome su nevyriausybinių organizacijų atstovais. Šios organizacijos e, anksčiau dažnai pasirodydavo televizijos ekranuose, tai jas buvo dažnai rašoma tuomet, kai Lampedusa buvo dėmesio centre dėl didelio migrantų skaičiaus. Tačiau pastaruoju metu jų dėmesys kiek atslūgo. Ir Lampedusa liko sudėtingoje padėtyje, galima net kalbėti apie, apie ekstremalią padėtį. Ja bandoma spręsti, bet paprastai įmamasi tokių priemonių kaip priverstinis išsiuntimas, deportacija. Ir manau, kad mes dabar turėtume padėti Lampedūzai atsikratyti neigiamos reputacijos. Tam, kad Lampedūza galėtų geriau organizuoti migrantų priimimo darbą. prasta reputacija Lampedūza labai kenkia. Lankėmės e, užsieniečių priėmimo centruose, o beje, e, tenai nuvykome nieko neperspėję apie savo apsilankymą. apsilankymą. Matome, kad tik tai dalis pastatų yra naudojama pagal paskirtį. apsilankėme keliuose užsieniečių priimimo centruose ir matėme, kad sąlygos juose ne visuomet yra deramos. Užsieniečių priimimo sąlygos turėtų būti gerinamos. Tai yra labai aktualu. Jau buvo pasakyta, kad prašymą taip pat yra nagrinėjami per nelik ilgai ir tai yra nepriimtina. Pane Fadžiol, Aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad e, ši misija buvo labai svarbi ir dėkoju Cecilijai Vikstrom už jos vadovavimą mūsų delegacijai. Ji puikiai dirbo ir parengė labai išsame mūsų vizito ataskaitą. Ašgi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas mums nepatiko Sicilijoje ir Lampedūzoje. Pirmiausia, keli žodžiai apie Lampedūzą. Ši sala yra paskelbta pavojinga zona migrantams. Aš manau, kad tai yra labai pavojingas vertinimas. Geografiškai taip susiklosti, kad ši sala yra pirmoji ES teritorijoje, kurią pasiekia migrantai. Ir paprastai tai yra migrantai, kurie atvyksta į šią salą rizikuodami savo gyvybę. Ir akivaizdu, kad jie nori keliauti toliau. Ir tai ne, yra ne vien Italijos problema. Tai, kad atvyksta tik daug žmonių, tai yra visos Europos problema ir turime padėti Italijai. Man yra tekę stebėti, kaip vienas sulaikytas asmuo užsieniečių prieimimo centre buvo priverstas praleisti kelis mėnesius ir niekas per tą laiką nepasikeitė. Kai mes lankėmės saloje, prieš mums atvykstant tiksliau į salą, mes uh, sužinojome, kad net 60 valčių, valčių buvo sunaikinta. Mes turime kelti klausimą, kam yra išleidžiamos ES lėšos. Kai kurių nevyriausybinių organizacijų atstovai ir netgi aukščiausio galiotinio pabėgėlių klausimais e, atstovai sakė, kad niekas tiksliai nežino, kiek lėšų gauna Italijos vyriausybė o, ir kiek iš tų lėšų pasiekia vieną migrantą. Mums reikia daugiau informacijos apie tai, kas vyksta. Kai kuriuose centruose žmonės negalėjo naudotis nei internetu, nei žiūrėti televizorius ar klausytis radio. Tai reiškia, kad jie visiškai nežinojo, kas vyksta pasaulyje. Pamatėme ir e, teigiamų dalykų, matėme, kaip e, kai kurie medikai, gydytojai savo norų bandė padėti migrantams. Vienas iš uh, užsieniečių primimų centrų, kurį mes matome Sicilijoje, veikia vien dėl to, kad jame dirba uh, į pensiją išėję gydytojai. Ir manau, kad mes turime užduoti konkrečius klausimus Italijos valdžiai ir reikalauti aiškių atsakymų. Dabar jau 11 valandų, mes labai vėluojame. Dar daug kas nori pasisakyti. Prašau kalbėti neilgiau kaip dvi minutės, nes 12.30 turime surenkti koordinatorių posėdį, apsvarstyti daug svarbių klausimų. Dabar pasisakys ponas e, Papanikoliaus. Dėkui, pirmininkė. Aš e, dalyvavau kelionėje Lampedūzoje ir norėčiau padėkoti pranešėjai bei visiems sekretoriato darbuotojams, kuriems padėjo, taip pat kolegoms iš Italijos patirtis labai vertinga, užmesgėme gerų kontaktų, tikrai labai geros patirties pasisėmėme. Reaguodamas tai, ką pasakė kolegos, norėčiau pakalbėti apie savo pokalbį su žmonėmis iš trečiųjų šalių. Bandžiau tiesiogiai su jais pasikalbėti ir pats e, pasidaryti savo išvadas. Manau, kad dabar yra kur kas svarbiau negu kada nors anksčiau kalbėti apie poreikį demonstruoti pragmatišką solidarumą su Italija ir kitomis e, valstybėmis esančiomis prie ES sienų, nes matome, kokį spaudimą patiria, patiria Italija, kiek susidaro problemų, bent jau aš pamačiau tai. E, dirbama yra labai profesionaliai, bandoma išspręsti problemas vietoje. Manau, kad turime tai pripažinti ir e, atsakyti savo veiksmais, pasidalyti savo patirtimi, prisidėti. Ta pati galima pasakyti apie Graikiją, Maltą ir Kiprą. Jos taip pat patiria daug sunkumų. Žinau, kad laikas nenumaldomai bėga. Dar tik norėjau pasakyti, kad e, labai išsamei pasikalbėjome su žmonėmis ten ir tai turėtų mums padėti ateitie primant sprendimus. Ačiū. Dabar ponas Kročeta. Štai pat norėčiau pasidžiaugti kolegų darbu, padėkoti Cecilijai, kuri labai diplomatiškai elgėsi per mūsų kelionę. Jos metu labai daug galvojau apie vieną žodį norėjau garsiai išrėkti tą žodį. migrantai vartojo Italija, laisvė, laisvė, laisvė, Europos Sąjunga laisvė. Ir šis žodis laisvė vis man stovėjo akise visos kelionės metu. Aš apie jį visą laiką galvojau žemė aplinkybės, tai kaip teikiamos paslaugos, tikrai viskas yra daroma gerai, švaru. Tai yra būtina žmonėms, kurie tikriausiai labai sunkiai keliavo šaltyje naktį. Mums net sunku suprasti, ką jie išgyveno. Tačiau Italijos problemas taip pat turėtume prisiminti. Tai yra šalis, e, į kurią iš Tuniso atvyko 20 tūkstančių žmonių. Turime padėti. Turėjome, bet nepadėjome po arabų pavasario, po revoliucijos. Apie tai kalbėjau su e, valstybės sekretoriumi Tuniso klausimams. Jis taip pat pasakė, kad Europa nepademonstruoja atitinkamo uh, E, jautrumo, supratimo dėl šių klausimų. Kodėl tų uh, žmonių nepriima kitos ES valstybės? Kaip apie vizų išdavimą pagal kaiminystės politiką veikia kaiminystės politika ES? Turėtume uh, visiems vienodą e, sistemą vizų taikyti. Mes džiaugiamės galėdami importuoti ir eksportuoti, bet netokie patenkinti, kai reikia dirbti su žmonėmis. Mes matėme ir kai, kai kurių labai baisių dalykų susijusių su humanitarniais dalykais. Pavyzdžiui, viename e, centre tualetuose nebuvo e, durų ir e, nebuvo šildymo, dušai neveikė, tik šaltas vanduo buvo dušuose. Tai yra baisu žmogiškąją prasme. Kalbėjau su Lampedūzos Trepani prefektu, su kitais delegacijos kolegomis, su Cecilija. Tai, ką pastebėjome ir buvo tame centre, šio miesto centre. Taigi kalbėjau su e, Trepani e, prefektu ir bandžiau išsiaiškinti, ar neišspręstum, negalėtum išspręsti kokios nors iš tų problemų. Bet pirmiausia, reikia peržiūrėti savo vizų sistemą su trečiosiomis šalimis ir turime šiame komitete ieškoti sprendimo. Ponas Bronks. Man įdomu, kaip buvo parinkti delegacijos nariai, ar kiekvienai frakcijai buvo išsiuntinėtis e, kvietimai ir ar neprisijungę nariai gavo tokį kvietimą, tai tada kas, jeigu tai buvo? Mm, aš e, dalyvauju visuose šito komiteto posėdžiuose, tai gali būti, kad vis tik tai kokį nors praleidau ir negirdėjau, kada buvo apkalbama apie tokį vizitą. Galite tikėti, galite ne, ne bet neprisijungusiems nariams irgi būtų buvo įdomu ten nuvykti ir padaryti tam tikrų apibendrinimų. Šiandien ryte buvo kalbama apie tai, kad daug Tuniso piliečių atvyko, buvo su pabėgėliais. Tai nuo ko jie bėga, ar nuo naujos e, demokratinės sistemos, gal ji per daug demokratiška jiems, dėl to jie atvyko į Lampedūzą. Dėkui. Dabar grįžtame prie Cecilijos ir Sicilijos. Pasakysiu, kad delegacijos nariai į Siciliją ir Lampedūzą buvo e, pasiūlyti per koordinatorių posėdį ir patvirtino e, delegacijos sudėti mūsų komitetas, kaip kad visada būna. Taigi, Sicilija apie Siciliją. Dėkui pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms už pastabas. Apmaudu, kad nėra pono Jekolino posėdėje. Jis prašė pateikti pasiūlymą. Aš šiaip veikiau visos delegacijos vardu ir kaip kad buvome susitarę, susitikome su Italijos valdžios atstovais, pateikėme raštą. Uh, Jiems dabar laukiame atsakymo ir tikimės, kad jisai greitai mus pasieks. Kai jau jo, jo sulauksime, tai tada visiems išdalysime. Aš kaip ir visi jūs būčiau labai patenkinta, jeigu būtų buvusi surinkta išsami diskusija dėl mūsų, apie mūsų įspūdžius. Tai, ką mes pamatėme, lydės mus dieną ir naktį, žiemą ir vasarą labai dar ilgai, gal net keletą metų. Ką mes pamatėme yra daugeliu atveju nepriimi, nepriimtina ir ne, negalima leisti, kad tai vyktų ES 21 amžiuje, kad tai būtų elgiamasi su žmonėmis. Jūs uh, uh, gausite um, vertimą E, mūsų mm, apsilankimo apibendrinimo ir ponas Jekolina, tikiuosi, kai pamatys tą vertimą, taip pat sutiks su tuo, kas e, yra užfiksuota. Dar kartą norėčiau padėkoti jums visiems. Buvo nemažai sunkumų, buvo taip pat labai įdomu ir manau, kad e, šis apsilankimas mūsų artino, nežiūrint mūsų politinių požiūrių, nacional, nacionalinės tapatybės. Ir dar kartą dėkoju visiems už pasitikėjimą manimi, e, kad e, mane pareigojote atstovauti Europos parlamentui kaip delegacijos vadovę. Ir e, mielai su jumis aptarsiu ateityje ir šį klausimą, ir kitus klausimus susijusius su prieglopščio prašytojais. Ačiū už pristatymą, ačiū už delegaciją, ačiū už jūsų įsipareigojimus ginantas vertybės, e, kurios yra svarbios ir kurias turėtume perduoti ir tiems žmonėms, kurie beldžiasi prie ES vartų. Pereiname prie kito darbo atvarkės punkto, kuris yra susijęs ir su šiuo klausimu. Jis jau buvo aptartas. Šis klausimas susijęs su tarybos reglamentu 539 pasvirasis brūkšnys 2001 nustatančių trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išorinę sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašos dalinis pakeitimas. Ponas kolega Dies de Mera lapkričio 29 dieną pristatė pranešimo projektą. 41 pakeitimas buvo pateiktas. Iš esmės šie pakeitimai buvo susiję su vizų režimo netaikymu. Ir dabar suteiksiu žodį. Ponui pranešėjui. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms Noriu padėkoti ir komisijos bei tarybos atstovams už tai, kad bendradarbiavimas e, buvo naudingas. Taip pat noriu padėkoti ir sekretoriatui. Pirmiausia, Noriu pasakyti, kad būtų gerai, jei pavyktų sukurti tokią sistemą, kurioje dalyvautų ir komisija, jei komisija galėtų išklausyti ir pasisakyti. Čia ne, ne tik mano nuomonė, tikrai komisijos reakcija būtų svarbi. Jau ketvirtą kartą kalbame apie šio reglamento dalinį pakeitimą. Buvo pateikti 42 pakeitimai, kaip jau buvau minėjote. Tad Jana žaliųjų vardu pateikė um, keletą pateikimų, socialistai demokratai 12, Kinga Golf, ponia Verts, ponia Garža 6 pakeitimus ir 3 pakeitimus pateikė ponas Valfidis ir uh, Devynis pakeitimus e, pateikė kairieji, ponas Weberis, ponė Veronik Matijo taip pat e, pateikė po keletą pakeitimų. Pone Weber pateikė du pakeitimus, ponas Körper vieną. Ir Vieną pakeitimą pateikė visos frakcijos. Šio pakeitimu siekiama sustiprinti abipusiškumo mechanizmą. 28 pakeitimas susijęs su šiuo principu. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną klausimą. Norėčiau kreiptis į teisės tarnybą, kad ji pateiktų savo vertinimą ir rekomendaciją. Neaišku, kaip e, frakcija um, vertina šį klausimą ir aš turiu gauti įgaliojimus iš savo frakcijos, nes visa tai, ką šiandien išsakysiu, yra tik preliminaraus pobūdžio. Uh, Apie ką šiandien turėtume kalbėti? Šis keičiamas reglamentas yra techninio pobūdžio reglamentas ir e, svarbiausia čia yra du klausimai. Tai yra apsaugos sąlyga ir abipusiškumo principas, tai yra politinės priemonės, kurias naudoja Europos Sąjunga. Iš esmės turiu pasakyti, kad iš esmės aš pritariu daugeliu pakeitimų. Ypač kalbant apie apsaugos sąlygą, manau, kad e, ši sąlyga turėtų įvardinti, būti įvardinta kitaip, reikėtų ją vadinti sustabdymo sąlyga arba mechanizmu. Aišku, yra ir kitų pakeitimų, kuriems aš pritariu. O Kalbant apie mechanizmo įgyvendinimą, man iškilo e, klausimas, kokie čia yra skaičiai arba procentiniai dydžiai, e, nuo kada valstybė gali priimti sprendimą, kad padaugėjimas yra pasiekęs tą mastą, kai jau galima sustabdyti vizų reikalavimo netaikymą. Reikia, kad būtų pasiektas tam tikras mastas e, ir todėl reikėtų numatyti procentinės dalis, e, kai įvertinus vieną ar kitą atvejį, nusprendžiama, kad e, toks vizų reikalavimo netaikymo sustabdymas gali būti pradėtas. Pone Fajon pateikė su šiuo klausimu susijusi pakeitimą. Tačiau aš baiminuosi, kad situacija valstybėse narėse tik pablogės, jei numatysime tos procentinius punktus. Kitas klausimas yra abipusiškumo principo taikymas. Kanados e, atvejis e, čia yra ypatingas, jis e, yra precedentinis atvejis. Aš vis svarstau, kaip taikomas e, abipusiškumo principas ir beje, įvairios frakcijos taip pat pateikė savo pakeitimus. 28 e, pakeitimas atspindi daug svarbių dalykų kuriuos turėtume aptarti, jei ne šiandien, tai artimiausių laikų. Iš esmės, aš manau, kad komisijai reikalingas tam tikras laikas deryboms su tomis šalimis, kurios nori grįžti prie vizų režimo. E, dabar numatyta, kad 90 dienų laikotarpis turėtų būti sutrumpintas iki 45 dienų nuo minėto pranešimo paskelbimo. Reikia paminėti, kad turėtų būti ypatingos sąlygos, kurios šaliai leistų pradėti taikyti vizų režimą. Todėl aš esu įsitikinusi, kad 45 dienos deryboms yra per trumpas laikotarpis. Turėtume likti prie 90 dienų laikotarpio, per kurį būtų galima dėrėti su valstybė ketinančia grįžti prie vizų režimo. Tokiu būdu užtikrintume, kad komisija e, galės imtis visų galimų ginklų ir praktikoje galėtų įvykti taip, kad trečioji šalis e, pakeis savo poziciją ir vizų režimas nebus įvestas. Tanja, reikėtų dar pasiaiškinti, kaip turėtų veikti tas mechanizmas, pagal kurį po 90 dienų nuo tada, kai trečioji šalis įveda vizų režimą, tas vizų režimas yra įvedamas automatiškai. E, reikėtų pasiaiškinti, ar teisinė prasme toks automatiškumas yra įmanomas. Manau, kad politinėme lygmenyje čia jokių um, nesutarimų nekyla, tačiau reikia uh, pasikonsultuoti su teisininkais, kita vertus aš turiu pasikonsultuoti su savo frakcija prieš suformuluodama galutinę poziciją. Pone pirmininkė, jūs atkreipėte dėmesį į vieną klausimą, beje, tą klausimą aš uždaviau ir Danijos teisingumo ministrui ir aš puikiai suvokiu, kodėl jis neatsakė į šį klausimą. Tanja ir kiti kolegos tikiuosi supras, kad šis klausimas yra keblus, e, jautrus klausimas. Galime daug kalbėti, galime dėrėtis, tačiau galų gale labai sunku priimti tokį sprendimą, kuris atitiktų visų pusių interesus. Ir Pagaliau dar vienas klausimas - Europos išorės veiksmų tarnybos e, pozicija. Yra numatytos sąlygos, pagal kurias turėtų būti taikomas abipusiškumo principas. Manau, kad turėtume pasitelkti Frontex Europos prieglopščio paramos biuro um, pastangas. Uh, Ir čia noriu padėkoti kolegai Kovačevui už jo pasiūlymą. Dėrėjausi su taryba ir tų dėrybų metu išaiškėjo, kad taryba ketina atsižvelgti į Europos parlamento poziciją. Taryba taip pat norėtų, kad šis mechanizmas būtų dinamiškesnis, lankstesnis. E, taip pat ketinama įtraukti EIVT priimant sprendimus ir manau, kad tokiam ketinimui galėtume pritarti. Pone pirmininkė, dar vienas aspektas. Kaip aš vertinu atskirus pakeitimus? 28 pakeitimas yra esminis pakeitimas Ir čia taip pat reikalingas teisės tarnybos e, komentaras. Tadas, aš. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pristatėte šį dokumentą, pristatėte pateiktus pakeitimus. Mes e, išgirdome apie tai, kad e, jūs turite dar šių kitokių politinių išlygų ir kad norėtume dar šį dokumentą aptarti su savo frakcijos kolegomis. Ir kad būtų labai gerai kreiptis į e, teisės tarnybą, kad jį mums išaiškintų kai kurios klausimus. Puiku. Komisija taip pat norėtų pasisakyti. Taigi, pirmiausia, suteikime žodį komisijos atstovui, po to suteiksime galimybę komiteto nariams išsakyti savo nuomonę. Norinčių pasisakyti beje yra nemažai. Ir noriu pasakyti, priminsiu Jums, kad kiekvienas turėsite po dvi minutės. Pas mus atvyko Robertas Viso, kuris taip pat norės pasisakyti. Taigi visi turite po du klausimus, po, po dvi minutės ir po to galėsime dar kartą išklausyti komisiją ir suteiksime žodį dar kartą pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš daugiausiai kalbėsiu apie tuos dalykus, kuriuos iškėlė pranešėjas. Pirmiausia, abipusiškumo mechanizmas ir sustabdymo mechanizmas. Išsamiu kalbėsiu apie 28 pakeitimą, kuris buvo paminėtas kelis kartus. Ir tikiuosi, kad mums pavyks surasti visoms frakcijoms priimtiną tekstą. Komisija turi šiokių tokių teisinių abejonių dėl šio pasiūlymo. Paprastai ta valstybė narė, kuri, kurios atžvilgiu atsisakoma taikyti abipusiškumo principą, turi mums apie tai pranešti. Tuomet šis pranešimas yra viešai skelbiamas ir tuomet komisija per 45 dienas turėtų imtis veiksmų Pagal 28 pakeitimą komisija turėtų pareikalauti, kad būtų atnaujintas vizų režimas. Tai reiškia, kad komisija neturės jokios galimybės situaciją išnagrinėti. Mes manome, kad toks mechanizmas neatsižvelgia tai, kad komisija vienintelė turi iniciatyvos teisę. Pranešėjas taip pat pasakė, kad kad išorės veiksmų tarnyba taip pat turėtų įsitraukti į e, darbą, kurio tikslas būtų reikalauti, kad jau būtų taikomas abipusiškumo principas, kadangi šio principo taikymas yra susijęs su išorės santykiais. Taigi šis pasiūlymas nėra priimtinas komisijai. Aš turiu dar vieną argumentą prieš tokį automatišką e, vizų atnaujinimą. Pasiūlyme yra parašyta, kad e, komisijos sprendimas įsigaliojo apie 45 dienų, nebent tekant bendro sprendimo procedūrą bus sustabdytas šis e, automatiškas vizų režimo atkūrimo procesas. Ir tuomet klausimas bus perduotas spręsti išorės veiksmų tarnybai. Ir tuomet aš norėčiau paklausti jūsų, kam yra reikalingas šis automatiškai įsijungiantis e, abipusiškumo mechanizmas, jei, jei Europos parlamentui ir tarybai sutarus galima bus pakeisti sprendimą. Taigi kokį spaudimą mes galėsime daryti šaliai nes bus visiškai neaišku, koks bus galutinis sprendimas. Taigi mes pasisakome už abipusiškumo principą, tačiau manome, kad siūlomas automatiško įsijungimo mechanizmas nėra priimtinas. Ir manome, kad galima būtų pakeisti vizų režimo atnaujinimo uh, pavadinimą. Iš esmės e, tai niekas nekeičia. Manau, kad komisija, taryba ir Europos parlamentas sutarė, kad e, tam tikrais išimtiniais atvejais mums reikės taikyti vizų režimo atnaujinimo mechanizmą. Jums žinoma, kad komisija siūlo pagal komitologijos procedūrą taikyti matematinę formulę, remintis, kurią galima būtų pradėti šį procesą. Ir tuomet komisija galėtų geriau įvertinti situaciją, atsižvelgdama į visas e, svarbės aplinkybės, įskaitant ir mūsų išorės santykius. Taryba pakeitė šios konkrečius kriterijus ir pakeitė labai neaiškę formuluotę. Ir mes norėtume sužinoti, ką Europos parlamentas mano apie e, tas sąlygas, e, kuriuoms susidarius galima bus e, pradėti taikyti šį mechanizmą. Komisija taiko matematinį modelį ir norėčiau pabrėžti, jog mes esame įsitikinę, jog griežti, aiškiai apibriežti kriterijai yra reikalingi. Tik remintis tokiais kriterijais galima bus nuspręsti, kad minėtas mechanizmas yra reikalingas. Ir jei turėsime tokius e, kriterijus, tuomet nereikės turėti automatiškai jungiančių mechanizmo. Be to, mūsų, pagal mūsų pasiūlymą komisija galėtų geriau išnagrinėti e, aplinkybės e, ir galėtų priimti geresnį sprendimą dėl to, ar reikia atnaujinti vizų režimą ar ne. Dėkuoju, dabar pradedame diskusiją ir primenu, kad kiekvienas turite po dvi minutės. Gal tarybos atstovai norėtų ką nors pasakyti? Aš neturiu jokių pavardžių, bet nebejoju, kad salėje yra tarybos atstovų. Panas Merhem. Pone Susan Merhem, atstovaujantį tarybai. Ar jūs norėtumėt ką nors, ponė, pasakyti prieš pradedant diskusiją? Ne? Ja. ja. Jeg vil selvfølgelig gerne eh, tage ordet, og jeg vil meget gerne eh, takke. Dėkoju. Taip aš galėčiau pristatyti Jums mūsų nuomonę ir dėkoju Jums už visas pastabas apie pakeitimus, kuriuos pateikė pranešėjas ir komiteto nariai. Ir dėkoju Jums už vakarykštį renginį, prieš tai susitikimą, kuriame mes galėjome apsikeisti nuomonėmis. Danijos ministras iš tikrųjų neatsakė į šį klausimą, bet šis klausimas yra labai sudėtingas ir turiu prisipažinti, kad net ir taryboje nesutarėme dėl to, ar reikalingas automatinės mechanizmas ar ne. Ministras sakė, kad jis tikėjosi, jog bus įmanoma pradėti dėrybę su Europos parlamentu, o mes norėtume, kad būtų žengiama net ir toliau. Darbo grupėje mes kalbėjome konkrečiai apie tai, kaip galima būtų tęsti darybas ir netgi kalbėjome apie tai, kad jas galima būtų baigti per mūsų pirmininkavimą. E, Dėkuoju dabar kiti kalbėtojai, ponas Buzutil pirmasis. E, dėkui pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Diezdemerai ne tik tai už jo pasisakymą, bet ir už tai, kaip jis dirba e, su šiuo klausimu. Ir tai labai atitinka mūsų požiūrį. Aš dabar kai ką tiksliau pristatysiu. E, sustabdymo mechanizmas, apsauginė nuomonė, to iš tikrųjų reikia. Aš e, manyčiau, kad automatinį e, nuostatų įvedimą reikia išlaikyti. Manęs komisijos argumentai neįtikino, nors žinome, kad ji turi išsimtinę iniciatyvos teisę. E, taip pat nenorėčiau, kad dabar mes pradėtume e, ginčytis tarp institucijų, reikėtų pragmatinio požiūrio. Ir mes turime tik vieną išvadą tvirtinti. Šiandieną mes neturime bendros vizų sistemos. Ir jeigu viena arba daugiau šalių uh, E, trečiosios šalies numatoma kaip šalis, kuriai bus taikomas vizų režimas, tai tos šalis e, lieka vienos ir komisija visiškai joms nepadeda. Norėčiau pa, pamėti pavyzdį. Mano šalis pati mažiausias valstybė narė. Prieš aštuonius metus, kai įstojome į ES, atsisakėme e, vizų reikalavimų Brazilijos piliečiams. E, nes taip reikėjo pagal vizų kodeksą. Viskas gerai, taip ir padarėme. Po aštuonerių metų Maltos piliečiams kartu su kitų trijų valstybių narių piliečiams dar vis reikia vizų, kad jie galėtų vykti į Braziliją. Tai yra visiškai nepriimtina. E, matome, kaip neveikia abipusiškumo principas net aštuonius metus ir jau piliečiams tai nusibodo. Tai rodo, kad mes neturime bendro vizų režimo. Jeigu norime turėti jį, tai yra vienintelis būdas, kaip tą padaryti. Tai yra, kai trečia šalis ir toliau nieko nedaro be jokių pagrindo, uh, Ir jeigu tai trunka penelyg ilgai, tai reikia pradėti taikyti automatinę sistemą, kuri e, sustabdytų e, bevizio režimo taikymą jai. Yeah, būtent taip turėtų būti šiuo atveju. Ačiū. Kita kalbėtoja, labai ačiū. Pirminkė, dėkoju pranešėjai, dėstėmeirai ir šešėliams panešėjams, taip pat Danijai kaip pirmininkaujančiai šaliai ir Europos komisijai. Manau, kad mūsų bendradarbiavimas iki šiol vyko puikiai. Noriu paminėti du aspektus, kad neviršyčiau skirto laiko kalbėjimo, e, sustabdymo mechanizmas ir apsauginė nuostata. Manau, kad tai yra politinis mechanizmas, kuris bus naudojamas tik kaip pati paskutinė priemonė. E, Mes dabar atsidūrėme paradoksalioje padėtyje, nes seniai atvėrėme e, duris kelioms šalims, pavyzdžiui, vakarų Balkanų valstybėms, o dabar kalbame apie tai, kaip galime įvesti mechanizmą, kuris užvertų šias duris. Tikiuosi, kad niekada mums reikės, nereikės tuo mechanizmu pasinaudoti. Labai džiaugiuosi, kad prasideda dėrybos su taryba ir komisija. E, ir kad atsisakome procentų, skaičių ir taip toliau ir panašiai. Matematinės formulės mums nereikalingos apibrėžiant ypatingas aplinkybės. Savo pakeitimais, kuriuos esu pateikusi, tris pateikiau pakeitimus, aš siūlau, kad e, atsisakytume procentų ir kalbu apie ypatingą situaciją, apie tai, kai padaugėja pabėgėlių arba asmenų prašančių prieglopščio. E, taip pat siūlau atsisakyti teksto dalies, kur, kuri sukurtų situaciją, kad mes būsime priversti užtrenkti duris prieš visus pabėgėlius ir prie prieglopščio prašytojus. Aš tikiuosi, kad tokia situacija ateitie nesusidarys ir kad mes neužversime durų tiems žmonėms. Dėl Europos parlamento vaidmens aš manau, kad e, parlamentas turi būti trauktas visus procesus nuo pradžios iki pabaigos. Mano nuomonė pagrįsta užsienio reikalų komiteto nuomonė. Manau, kad komisija turi informuoti parlamentą ir tarybą iš karto gavusi uh, E, ataskaitą iš vienos iš valstybių narių, kurioje būtų teigiama, kad kyla problemų su kuria nors trečiaja šalimi. Per tris mėnesius komisija turi įvertinti, kiek rimta yra padėtis ir informuoti tarybą ir parlamentą e, o paskui institu... per tris mėnesius, o paskui e, šios institucijos turi per mėnesį pateikti savo išvadas. Mes nenorime, kad būtų pažeidinėjamos komitologijos procedūros, e, bet norime, kad parlamentas dalyvautų visose procesuose. Dėl abipusiškumo mechanizmo manau, kad kils daug ginčių per darybas dėl jo ir suprantu, ką sako kolegos pranešėjas, ką rekomenduoja. Uh, mums reikia teisinės išvados, teisinės, teisinės nuomonės, kol kas abipusiškumo principas neveikia taip, kaip turėtų. Mažas šalis neturėtų būti įstumtos į šoną didelių šalių, tokių kaip JAV, Kanada, todėl, kad jos neturi pakankamai išteklių. Kalbu apie Čekiją ar Austriją. JAV grasina Austrijai pradėti taikyti vizų reikalavimą, jeigu Austrija neleis naudotis JAV savo uh, duomenų bazėmis. Mano nuomonė, reikia protingo abipusiškumo uh, mechanizmo, nors įsivaizduoju, kad darybos bus tikrai sudėtingos. E, dar norėčiau priminti 2010 metų parlamento deklaraciją. Mes kvietėme komisiją uh, užtikrinti vizų apipuziškumo taikymą, sistemos taikymą visoms valstybėms narėms. Ir e, pareikalavome, kad būtų užtikrinta, jog nei viena trečioji šalis negalėtų pažeisti šio uh, principo. Jeigu tai bus, tai šalis turi turėti teisę įvesti vizų reikalavimus trečiosiam šalims. Uh, E, ši dešimtųjų metų deklaracija turėtų būti paminėta, mano nuomonė. Taip pat vyko, e, žinau, kad vyks e, sudėtingos diskusijos, bet turime diskutuoti, neskubėkime priimti sprendimų. Manau, kad vizų sustabdymo kad bevizio režimo stavimo mechanizmas e, turėtų priklausyti nuo tam tikrų sąlygų, neturėtų trukdyti mus keliauti. Labai ačiū. Noriu pasakyti tai, kad e, tas režimo sustabdymas tikrai būtų pati paskutinė priemonė. Bandžiau svarstyti, ką tai reiškia. Mes neturėtume žaisti kažkokų žaidimų. Todėl turime labai tiksliai suformuluoti sąlygas, kurių laikantis būtų taikyma, taikoma sustabdymo sąlyga arba mechanizmas. Ir turime tikrai kalbėti apie išskirtinius atvejus. Kitas svarbus dalykas, tas mechanizmas turi būti labai aiškus. Ir aš čia prieš pritarčiau ponui Buzutiliui, kuris kalbėjo apie tai, kad reikia bendros vizų sistemos, kurios neturime. Kalbant apie 28-ąjį pakeitimą, e, na, jei teisinių nuogastavimų kažkokiu esame, tai aš e, manau, kad e, tikrai turėtume paprašyti teisinio vertinimo, teismo rekomendacijos, tačiau aš manau, kad turime sukurti tokį mechanizmą, kuriame būtų labai aiškios taisyklės. Tanja Fanjon kalbėjo apie tai, kad nereikėtų rinktis procentinių dydžių. Aš galbūt jums pritarčiau, bet vargu, ar mes tuomet pasistumėtume į priekį. Ką reiškia tas padaugėjimas e, pasiekiantis pakankamą mastą? Būtent todėl reikalingos konkretesnės formuluotės. Aš mes pateikėme pasiūlymą e, 33 pakeitimas, e, kuriame kalbėjome apie tai, kad reikėtų numatyti tam tikrą procentinį dydį, kuriuo padaugėja per tam tikrą laikotarpį atvykstančių skaičius ir tada galime um, pradėti mechanizmo taikymą. 35 penktuoju pakeitimu taip pat stengiamės patikslinti, kada turėtų būti taikomas mechanizmas. Čia kalbame apie nusikaltimus susijusius organizuotų nusikalstamumu, priekybą žmonėmis ir taip toliau. Tai yra asmenys susijusius su šiomis veikomis. Todėl nors e, tie procentai, e, tų procentų gal ir nenorėtume, tačiau konkrečiais atvejais jie yra tiesiog būtini. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Dies Demerai, e, šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi, kad dėrybos darybose bus pasiekta teigiamų rezultatų. Išklausiau kolegų ir galiu pasakyti, kad iš esmės, e, ypač kalbant apie abipusiškumo principą ir 28 pakeitimą, jūs klausite pono Dekostos, kurgi sklypi tas e, abipusiškumo principo e, efektyvumas, Manau, kad automatinio e, taikymo principas yra numatytas e, prevenciniams tikslams. Tuo atveju, jei vizų režimas vėl bus įvestas vienai ES valstybei nariai. Manau, kad tai ir yra e, šio pasiūlymo esmė. O kalbant apie sustabdymo sąlygą, aš tikiuosi, kad teisės tarnybos pritars mūsų pasiūlymui. Taigi, kalbant apie sustabdymo mechanizmą, mūsų frakcija siūlė 50 procentų e, keisti į 100 procentų, 50 į 60. E, aš manau, kad esmė yra svarus padidėjimas, padaugėjimas. Tokia yra mūsų visų e, pasiūlymo esmė. Aš esu matematikos mokslų daktarė ir galiu pasakyti, kad procentai E, tiek procentai, tiek žodis padaugėjimas yra matematinės kilmės. E, manau, kad svarbiausia susitarti dėl esmės, o tai sutarę jau galėsime susitarti ir dėl atskirų formuluočių. Pone Roitova. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie stengiasi sukurti vieningą bendrą vizų sistemą. Aš tikiuosi, kad jūs mane girdite. E, Likščiau šios sistemos neturėjome. Valstybių narių rankos yra surištos dvišalių susitikimų metu joms tikrai buvo surištos rankos. Europos komisija tik stebi dėrybas ir negali daryti jokio spaudimo trečiosiams šalims, kad jos persigalvotų dėl savo pozicijų, nepriklausomai nuo to, ar atsirado kokiu naujų aplinkybių ar ne To pasakoje vizų režimas gali būti atnaujintas arba atvirkščiai. Aš įsitikinęs, kad Europos parlamentas turi siūsti labai aišku, griežtą signalą. Mūsų nacionalinė delegacija remia 28-ąjį pakeitimą susijusį su abipusiškumo principo automatiniu taikymu. Iki 2001 metų buvo taikomas e, automatiškumo principas. Ir tą patį principą taikome šešių teisės aktų pakete. Taigi tai nėra kažkoks naujas mechanizmas, kurio turėtume baimintis arba dėl kurio turėtume diskutuoti. Aišku, galime kalbėti apie konkreč numatytų laiko grafiką, tačiau iš esmės tas automatiškumo principas turėtų būti prevencinio charakterio. Toks yra pagrindimas. Ačiū. Ponas Bronks. Thank you, they... Labai ačiū. Šiame pranešime, gal ir nenori, bet aiškiai yra pasakoma, kad bendroji vizos politika, nesvarbu, kodėl ji turėtų būti bendra, uh, vaidina labai svarbu vaidmenį kontroliuojant ne. Uh, tvarkinga, tai yra nelegalia migracija. Bet to iš šios pranešimo yra akivaizdu, kad nemažai trečių šalių piliečių pasinaudoja tuo, kad buvo panaikintas vizų režimas ir dažnai jie daro tai be jokių pateisinamų priežasčių. Noras atnaujinti vizų režimą yra spindėtas tame, kad siūloma yra įvedus e, automatinį e, mechanizmą. Tik tai tą galima daryti bus tik tai po to, kai bus rodyta, kad e, jų kilmės šalis nesėmė jokių priemonių tam, kad juos sustabdytų. Aš nemanau, kad vizos nesustabdys nelegalios migracijos. Vizas galima išduoti labai paprastai elektroninėmis priemonėmis bet ir e, viz, e, vizos leidžia labai aiškiai kontroliuoti, kas ir kada atvyksta ir išvyksta iš šalies. Ir kai aš turėjau nuvykti į Australiją, kad aplankyčiau savo giminės, aš turėjau pasimti e, vizą, gauti vizą. Ir jei aš būčiau nusprendęs tenai pasilikti ilgiau, nei buvo numatyta mano vizoje, tuomet Australijos pareigūnai iš karto apie tai būtų sužinoję. Aš manau, kad abipusiškumo principas, mano galva, yra tikrai e, neaktualus. Tai yra, e, tai yra dalykas, kuris iš, e, negali veikti, nes akivaizdu, kad iš skurdžiau gyvenančių šalių žmonės visuomet keliaus ir į turtingesnės šalis. Dėkoju Jums ir dabar gal suteiksime žodį komisijos atstovui, o po to mūsų pranešėjai. Taip dėkoju, pirmininkė. Kalbėdamas apie vizų režimo atnaujinimo mechanizmą, aš manau, kad mes turėtume ir toliau kalbėti apie tai, kokiamis sąlygomis jis galėtų būti pritaikytas. Kai kas iš, ko, iš kolegos kalbėjo, kad tam tikrais išskirtiniais, ypatingais atvejais galima būtų jį taikyti. Tačiau Kartu daug kas sakė, kad tai bus, kad tai bus kraštutinė priemonė, kurios mes neketiname dažnai naudoti. Nebejoju, kad visi tam pritarė. Bet mes manome, kad kuo neaiškesni bus e, šio mechanizmo pritaikymo kriterijai, tuo didesnė bus tikimybė to, kad ateityje valstybės narės taikys šį mechanizmą gan dažnai. Manau, kad turėtume tai turėti omeny diskutuodami šį klausimą. Toliau Europos parlamento vaidmuo, sprendžiant, kada pradėti taikyti vizotinimo e, režimą, diskusijos dar vyksta ir komisija pateikė savo pasiūlymus. Ir komisija yra įsipareigojusi įtraukti Europos parlamentą į politinės diskusijas, tačiau be abejo tai reikės daryti atsižvelgiant į komitologijos taisyklės Ir mes jau nagrinėjame e, komisijoje, kaip galima būtų tai daryti. Keli kolegos kalbėjo apie labai sudėtingą e, klausimą, tai yra abipusiškumo principo mechanizmas. Kai kas minėjo, kad jis jau yra numatytas 2000, e, dar, jis atsirado dar 2001 metais. Taip, iš tikrųjų taip ir yra, tačiau tik tai viena šalis vieną kartą jau pasinaudojo. Bet ir tai viskas buvo išspręsta prieš jam pradėjus reidėjai veikti. Ir toliau visos sistemos e, efektyvumas. Jums leidus, ponė pirmininkė, o aš beje nenorėčiau pradėti sudėtingos diskusijos bet manau, kad turėčiau pasakyti kai ką labai aiškiai. Komisija mano, jog egzistuojantis mechanizmas pasiteisino praeitėje ir veikia veiksmingai dabar. Liko tik tai kelinės presti atvejai su JAV ir Kanada ir uh, Turime dar šiokių tokių problemų su Brazilija, ji buvo taip pat paminėta. Bet aš norėčiau Jums priminti, kad mes susitarėme su Brazilija dėl apipusiškumo principo taikymo ir dėl e, vizų panaikinimo, tačiau šis susitarimas dar nebuvo ratifikuotas Brazilijos parlamento. Komisija kreipėsi į Brazilijos valdžią prašydama paspartinti šio dokumento ratifikaciją Tačiau tik tai Brazilijos parlamentas gali nuspręsti, kada tai bus padaryta. Todėl mūsų galimybės spausti Brazilijos parlamentą yra gan ribotos. Bet tam, kad apipusiškumo principas būtų taikomas visuomet, vargu ar pakaks 28 pakeitimo. Parlamentas ir Europos parlamentas ir taryba gali nuspręsti netaikyti abipusiškumo principo kokios nors e, šalies atžvilgių. Taigi e, negalime kalbėti apie e, visuotinį šio principo taikymą. Taryba, ar norėtume dar ką nors pasakyti? Labai trumpai gal. Danijos atstovė. Ja, tak for ordet. Jeg kan kort sige, at for så vidt angår suspensionsmekanismen, der er... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėdama apie vizų atnaujinimo e, režimą, galiu pasakyti, kad valstybės narė susitarė dėl pasiūlymo. Atsižvelgiant į pranešimą išsakytas pastabas ir pateiktus pakeitimus, reikėtų šį klausimą išnagrinėti išsameu. Kai kalbame apie bipusiškumo principą, turėtume aiškiai suvokti, jog valstybės narės remia parlamento poziciją šiuo klausimu. Ketiname parengti pasiūlymą ir jį rengsime bendradarbiaudami su visomis suinteresuotomis šalimis ir be abejo trauksime į šį darbą ir Europos parlamentą. Manau, kad mes turime nepamiršti, jog kiekviena institucija turi savo funkcijas. Ir mes norėtume turėti tokią sistemą, kuri leistų mums greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją santykiuose su trečiomis šalimis ir kuri padėtų mums apsaugoti vieną svarbiausių ES vertybių, tai yra solidarumą. Bet šiuo metu mes negalime išsamiu kalbėti šį dokumentą, kadangi dar ne, diskusijos nėra baigtos. Dar ta, mes dar tarėmės su valstybėmis narėmis ir po vasario 7 dienos ir po paskutinio susitikimo su valstybėmis narėmis galėsime jums pranešti daugiau. Pranešėjas. Aš pasistengsiu kalbėti ne ilgiau, nei man skirtas laikas, bet tai padaryti bus ne, nebus lengva. Norėčiau pabrėžti, kad Lenkija savo pirmininkavimo metu padarė labai daug, sprendžiant e, šiuos klausimus. Komisijos atstovui norėčiau padėkoti už atvirumą ir už jūsų išsakytą įsipareigojimą bendradarbiauti su parlamentu. Ir dėkuoju Jums už Jūsų gerus ketinimus už tai, kad jūs kalbėjote apie tai, kad siekiant kompromiso bus atsižvelgta į Europos parlamento poziciją, remiantis komitologijos procedūrą. Dėkoju ir tarybai pirmininkaujančiai Danijai. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs paminėjote, jog valstybės narės remia Europos parlamento pastangas siekti pažangos e, šioje srityje. Dėkuoju ir kolegoms poniai Ernst. 31-35 pakeitimai. Ten yra nurodyti e, skaičiai. Ir aš manau, kad e, būtina yra kalbėti atvirai ir viską vadinti teisingais vardais. Tai yra aktualu, kai kalbame apie nusikaltimus. Jūs kalbate apie prevenciją, taip, tai yra geras pasiūlymas. Statistiniai duomenys, Tanja Fajon pasakė, kad, kad žodžiai e, ženklus padidėjimas yra pernelik neaiškus ir gal reikėtų juos pakeisti e, žodžiais teisiniai duomenys. 28 pakeitimas. Tai, ką sakė ponas Brons, Na kągi aš galiu pasakyti, jūs minėjote, kad apipusiškumo principas e, neturi jokios prasmės. Tačiau jei pažvelgsite į realius skaičius, apie frakcijos narėje Veronik Metjo parengė, prie, pare, e, parengė pakeitimus, kuriems aš e, pritariau. Pone Weber patikė du pakeitimus ir mes jiems pritarėme. Ponas Kirchhoff iš ACR frakcijos pateikė vieną pakeitimą, aš jam pritariu. Iš GUE frakcijos Kornelė Ernst ir jos kolega pateikė tris pakeitimus. Ir aš jiems pakeitimams negaliu pritarti. Kornelė ir Kristin taip pat pateikė šešis pakeitimus keturis iš jų priėmė, vienas atmestas, o dar Dėl kito reikėtų pasidaryti. Aš su visais jumis, jeigu reikia, susisieksiu ir pasiaiškinsime. Dėl SND frakcijos ten jie pateikė keturis pakeitimus, sutinku su dviem. O dėl dviejų galima dėrėtis. Kai sakau galima dėrėtis, reiškia, kad viskas priklausys, kas atsitiks su 28 pakeitimu. E, ponas Juan Ensijų pateikė vieną pakeitimą, aš sutinku su juo, jis taip pat yra socialistas, ponia Boskurt pateikė du. E, dėl abiejų galima dėrėtis. Europos teisingumo teismo precedento teisė. Tai yra dar vienas pakeitimas, kurį galėčiau pats pateikti. Jisai e, atitinka tai, ką jis sako. Penki pakeitimai iš Kingos Gions tris e, priimu, dėl dviejų dėrėsimės, Tatjana dar tris pateikė. Gerai padirbėta, su dviem sutinku. Dar yra kiti penki pakeitimai, dėl kurių galima dėrėtis. Taigi, toks apibendrinimas pirmininkė e, dėl pakeitimų, kurie pateikti E, galime dar daug darytis dėl 28 ir 10 pakeitimo, kurie vienas su kitu yra susiję. 10 yra mano, o 28 e, per ponę Roitovą pateiktas daugelio frakcijų vardu. Dėkui, e, ponė Diezdemėra, už tai, kad prisidėjote prie diskusijų, pateikdamas paaiškinimus, taip pat pateikėte pasiūlymų dėl to, kaip reikėtų uh, viską surikiuoti. Jūs mus informavote ir vadovybę, kaip pirmininkaujančią šalį, kaip, šalį, kaip reikėtų mm, toliau dirbti. Kalbėjote labai išsamei apie pateiktus pakeitimus. Libė komiteto nariai, kurie įsitraukia į šios procesus, labai aiškiai žino, kokia yra pranešėjo pozicija. Jie taip pat žino tiksliai, kas numatoma ateityje. Pone Dėsdėmė yra, jeigu dar norite ką nors pasakyti, pabaigai, da, prašom. Dėkui. Aš pamiršau vieną dalyką pasakyti. Aleksandras Alvaro man pateikė pasiūlymą, kuris yra labai vertingas. Jis siūlo, kad komitetas turėtų atsižvelgti į svarbų precedentą dėl automatinio mechanizmo paleidimo. Jis sakė, kad neseniai buvo patvirtintas priemonių paketas dėl ekonominio valdymo, taip vadinamas šešių priemonių paketas. Ir štai, ką jis nori pasiūlyti. Atsižvelgėme, kad 1173 e, 2011 e, metų reglamentas ir 1175 2011 Europos tarybos patvirtintas rugsėjį pernai. Tie abi, abu dokumentai uh, numato automatinio taikymo sąlygas, kaip kad ir pasiūlymai mūsų ponas Almaro, Alvaro pateikė e, šią mintį ir norėjau pristatyti komitetui, galbūt e, teisės tarnyba pasižiūrės į šį dalyką gerai, pasižymėsime tai. Pranešėjas, ponas Dėdėme, yra labai aiškiai pasakė, jog kreipsis į teisės tarnybą išaiškinimo, kad galėtume pašalinti bet kokius neiškumus dėl apsaugos nuostatos ir abipusiškumo nuostatos. Apie tai ponas Dėdėme yra kalbėjo per savo mm, projekto pristatymą. O dabar kitas darbo tvarkės klausimas. po kurio rengsime koordinatorių e, posėdį. Prašau ateiti į priekį ponę Robertą Viser, jis yra Europos prieglopščio paramos biuro vykdantysis direktorius. E, prašysiu jūsų pristatyti šių metų darbo programą. Prašom, ponas, visas žodis jums. Ponas pirmininkė, labai ačiū. Labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte šių metų pradžioje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Dar kartą primenu, kad ponas Viseris jau kalba, taigi prašom, tie, kas išeinate iš salės, tą padarykite tyliai. Prašom. Labai ačiū pirmininkė prasidėjo 2012 metai. Jūs tikriausiai prisimenate, kad aš pradėjau darbą pernai, vasario 1. Šie metai mm, e, jau bus mūsų, šiais metais e, bus kaks vieni metai, kai mes agentūrą veikėme, mes e, stipriname savo darbą, įkūrėme nuo nulio savo organizaciją, dirbame ties konkrečiais dalykais ir aš juos išvardysiu. Graikija, parama Graikijai pavyzdžiui. Darbo programoje tikriausiai pastebėjote, kad bandome apimti labai plačią e, užduočių sritį, e, tų užduočių, kurios paminėtos reglamente. Šiais metais plačiai dirbsime. Tačiau paminėsiu keletą pagrindinių dalykų, kurie Mm, paaiškins e, labiau, kaip mes ketiname dirbti. Agentūros tikslas e, - paremti bendrą ES prieglopščio sistemą, siekti suderinti kasdieninę atitinkamų tarnybų praktiką valstybėse narėse pagal e, bendrąją prieglopščio politiką ir jos principus. Šiuo požiūriu agentūra E, daugiausia dėmesio skirs trims keturiems dalykams. Parama toje vietoje, kur prasideda procesai. Ten, kur galime užtikrinti e, vienodų sąlygų taikymą geriausiai. Tai yra švietimas, mokymas. E, bus vykdoma ES mastų programa, kad visi dirbantis vietoje galėtų remtis tokiomis pat žiniomis, nes tai yra pats geriausias pirmas žingsnis vienodinant mm, darbo praktiką, metodus. Antra, bandysime sukaupti e, rimtos informacijos dėl esmės e, prieglopščio proceso. Tai yra sprendimai susijęs su kilmės šalies Mm, dokumentais, jeigu žiūrėsime, ar galima gauti nepriklausomą, nešališką, tvirtą informaciją. Ir tokia informacija yra pats geriausias indėlis e, užtikrinant aukštos kokybės prieglopščio procesus. E, trečias dalykas, e, taip pat labai svarbus, yra perspėjimų sistema Jūs tikriausiai žinote, kad skirtingose forumuose šiuo metu diskutuojama apie tam tikrą ankstyvą perspėjimo sistemą. Reglamente mūsų yra numatytas pagrindas e, tokiai perspėjimo sistemai. Mes bandysime stiprinti, kurti ją šiais metais jau pradėjome e, E, ją kurti, teikdami informaciją apie e, situaciją padėti skirtingose valstybėse narėse. Bet kol kas dar visko negalime užtikrinti. Mes e, žiūrėsime į valstybių narių sistemas, pajėgumus, taip pat į išorės veiksnius, į tai, ko galime pasimokyti, ką galime išanalizuoti. Aš nesakysiu, kad galime viską numatyti, nuspėti, neturime kokiu nors magiškų galių, bet norime užtikrinti situaciją, kurioje e, prevencinės ar bent jau parengiamusios priemonės galėtų būti įdėktos kaip galima anksčiau. Kitas taip pat labai svarbus elementas yra uh, specialusis solidarumas. Mes e, siekėme užtikrinti solidarumą, ypač tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, Graikijos. Dabar dar su viena valstybė nare kalbame apie galimybę suteikti specialią ypatingąją pagalbą. Ir greitai apie tai turėtume paskelbti. Yra ir kitų temų, kurios e, numatytos darbo programoje. Ypač daug dėmesio skaisime e, be lydinčių asmenų keliaujantiems e, nepilnamečiams. O dar pasakysiu, kad pirmiausia galvojame apie išorės aspektą E, turiu išreikšti apgailestavimą dėl e, kai kurių dalykų, tai susijęs su esme migracijos klausimų. Ne viskas pakliūva į šią sritį taip, kaip galbūt turėtų, kadangi yra mažinamas finansavimas, mes negalime visko apriepti, ko norėtume ir teko mums susitaikyti su mažesniu finansavimu, bet tikiuosi, kad kitais metais situacija bus kitokia ir labai dėkingas esu parlamentui už pakeitimą, kuris galiausiai ne e, davė tokių rezultatų, kaip tikėtasi, bet bent jau parodė pastangas. Dar porą paskutinių pastebėjimų, pirmininkė. Vienas dėl klausimo prieš mane paskiriant 2010 m. gruodžio 9 pažadėjau Europos parlamentui, kad surenksiu konsultacinį formą su pilietinės visuomenės atstovais per pirmus savo darbo metus. E, gruodžio 15 pernai ir įvyko toks pirmasis forumas Maltoje, Valetoje. Labai džiaugiausi, kad jūsų komitetui buvo oficialiai atstovaujama. Panas Lambert dalyvavo jame. Tai buvo gera pradžia, gera dialogo su pilietė visuomenė pradžia. Aišku, per vieną susitikimą negali visko nuspręsti, reikia užtikrinti testinumą, bet procesas prasidėjo. Ir tikrai labai maloniai prisimenu tą jį formą. Paskutinis dalykas - organizacija, e, kūrimas nuo nulio. Organizacijos, kaip suprantate, nėra lengvas, labai daug reikia įveikti formalumų, procedūrų atlikti, bet dabar jau e, turime organizaciją veikiančią Maltoje, maždaug 35 darbuotojai dirba ir turime e, laikinąją būstinę dar Briuselėje, kurioje įdarbinta maždaug dešimt darbuotojų. Manau, kad viskas vyksta sklandžiai. E, Maltoje taip pat turime laikinąją būsnę. Tikiuosi, kad iki metų vidurio jau turėsime nulatinius namus. Šiais metais planuojame priimti iki 60, turėti jau 60 darbuotojų. Ačiū, o dabar pradėsime diskusiją, galbūt komisiją. Džiulio e, Diblazė stoja komisijai. Ne? Nebūtinai, gerai. Tada ponas Buzutil. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pasveikinti pono Viserį atvykus į mūsų komitetą. Malonu, kad atvykote į mūsų komitetą. Nuo praėjusių e, metų e, sausio mėnesio jūs dalyvaujate kartu mūsų posėdžiuose. Jūsų medaus mėnesis jau baigėsi ir jau 2012 metais mes reikalausime iš jūsų rezultatų. Mes remiame jūsų be biuro ir dabar esame labai nekantrus laukdami konkrečių jūsų darbų. Trys klausimai. Šiandien išklausėme Danijos teisingumo ministrą, kuris kalbėjo apie tai, kad rytoj bus nagrinėjama e, konkretaus solidarumo priemonė TVR taryboje. Noriu paklausti, kaip Jūs vertinate, ar Europos prieglapščio paramos biuras e, įsitrauks, e, kuriant Europos prieglapščio sistemos solidarumo priemonę. Kitas klausimas susijęs su Malta. Aš e, taip įsivaizduoju, kad e, projektai įgyvendinami Maltoje turėtų būti taikomi ir kitose valstybėse narėse, kurios galėtų pasinaudoti šiais projektais. Noriu paklausti, ar jūs koordinuojate šiuos projektus, nes kaip aš vertinčiau likščiau, e, šie paramos projektai nepasižymėjo sėkme. Ir trečias klausimas. Ar Europos prieklopščio paramos biuras kaip nors vertina, kaip yra įgyvendinamas Dublino reglamentas, kaip vykdoma šio reglamento peržiūra? Šis reglamentas yra dabar įstrigęs taryboje, įstrigęs e, tol, kol teisingumo teismas neprieimė savo sprendimo, o dabar sprendimas yra priimtas ir pagal jį teigiama, kad e, Dublino reglamento tokią formą, kokią jisai yra patvirtintas, taikyti negalima, todėl kad jis e, pažeidžia žmogaus teisės. Kaip EPPB e, įsitraukia į šias procedūras ir prieglopščio sistemos kūrimo darybas. Ačiū, ponė Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Viser už jo pranešimą. Mes labai nekantriai laukiame norėdami išgirsti jūsų įspūdžių praleidus metus savo tarnyboje. Uh, O išklausiusi jūsų 2012 metų darbų, darbų programą, turiu pasakyti, kad nesu patenkinta. Pasigėdau išsamesnio paaiškinimo, kokių konkrečių darbų jūsų biuras ėmėsi, tačiau jūs kalbėjote apie bendras gairias. Apie jas gali kalbėti ir komisija, tačiau Kokių konkrečių žingsnių jūsų biuras ėmėsi, kokios informacijos susijusios atskiromis šalimis jūs turite? Ar galite pasakyti, e, kiek yra ES valstybėse narėse ir ES pietuose prieglopšio prašytojų stovyklų ar prieimimo e, centrų? Gal turite konkrečius skaičius? Taip pat gal galėtumėte pasakyti, kiek laiko prieglopščio prašytoje tose centruose e, praleidžia, kiek laiko trunka konkretus prieglopščio prašymo nagrinėjimas, kaip yra suteikiama apsauga pagal Dublino reglamentą, kiek pabėgėlių yra išsiunčiama iš pabėgėlių centrų ES pietuose. Manau, kad būtent tuos skaičius galėjote paminėti, mums jie svarbus, tuo tarpu jų neišgirdome. Ir taip pat pasigėdau svarbios informacijos, dėl kurios iš esmės ir buvo įsteigtas jūsų Europos prieglopšio paramos biuras. Manau, kad mes turime pilną teisę iš jūsų pareikalauti šių žinių, jo labiau, kad turėtų būti kaupiami kažkokie statistiniai duomenys apie kiekvieną ES valstybę narę. E, šie skaičiai mums yra labai svarbus, juo labiau, kad panašu, kad tarptautinės apsaugos prašantis asmenys ar pabėgėliai dažnai privalo gyventi daug blogesnėse sąlygose nei ES įkalinimo įstaigose praleidžiantys nusikaltėliai. E, todėl šis klausimas turi būti išspręstas kaip galima greičiau, o norint priimti tinkamus sprendimus, reikalingi tikslus statistiniai duomenys. Kalbant apie solidarumą, Jūs nelabai aiškiai apibūdinote, kaip jūs ketinate kurti tą realų solidarumą. Gal galėtumėte tarti keletą žodžių, gal yra numatytos kokios nors programos stabilumo priemonėms įgyvendinti. Ir jei dabar kalbama apie tai, kad yra 300 pabėgėlių, tai kiek dar turi praeiti laiko, kad paramą ir prieglopstį gautų ne jūsų minėti 300 žmonių, o tūkstančiai, šimtai tūkstančių pabėgėlių. Įvarius tarp, tarp vyriausybinės organizacijos daug dirba šią linkmę ir tikrai gėda ES, kad ji nesėmė konkrečių žingsnių. Pone pirmininkė, ačiū Jums už žodį, noriu padėkoti ponui Viseriui už tai, kad atvyko, e, už tai, kad patekė informaciją. Aš pats esu iš Graikijos, dalyvauju šio komiteto darbo grupėje, besiderančioje dėl prieglopšio paketo. Noriu paklausti, kokias europinės priemonės jūs išvelgiate teikiant prieglopstį. Daugelį diskusijų su suinteresuotomis šalimis, nevyriausybinėmis organizacijomis, ekspertais. Buvo daug kalbėta apie tai, kad Europos prieglopščio paramos biuras yra ta priemonė, e, kuri gali padėti rasti sprendimą. Ir darybose dėl įvairiausių pranešimų ir teisės aktų projektų būtent šis biuras gali būti naudingas, remiantis mus. Derantis dėl antrojo Dublino reglamento jūsų pagalba taip pat būtų reikalinga. O iš 2012 metų jūsų darbo programos e, išaiškėja, kad e, yra paskirtas tik vienas asmuo, kuris yra atsakingas už ankstyvojo perspėjimo sistemą. Aš visiškai jums pritariu, kad jūs turėjote sukurti savo biurą nuo nulio. Niekas tam neprieštarauja. Tačiau, tiesą sakant, likščiol aš visada rėmiau jūsų biurą. Aš tikiu jūsų biuru, tačiau mes nuolat girdėjome, kad šis biuras yra labai jaunas biuras, nepatyręs ir dar negalime reikalauti kažkokiu rezultatu iš jūsų. Kolega Buzutilis ir kitas kolega kalbėjo apie tai, kad jūsų biuras turėtų būti ekspertų patarėjų mums priimant teisėkuros pasiūlymus. Jūs turite remti mus, remti valstybės nares. Todėl noriu paklausti, ar jūs nemanote, kad to ypatingai sunkiu ES laikotarpiu e, Europos prieglopščio paramos biuras iš ties yra tas ekspertas? Aš žinau, kad jūs teikiate finansinę pagalbą, kuri nebūtinai yra tinkama. Tačiau, nepaisant to, Ar jūsų įgaliojimai ir tie lūkesčiai jūsų atžvilgių, kad jūs galėtumėte mums padėti ir pakonsultuoti kai kuriais teisiniais klausimais, ar jūs tiems lūkesčiams pritarėte? Grazie. Dėkuoju, ponė Andželylį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pono Vyzer. Turiu tris klausimus jums, ponė. Pirmiausia, noriu paklausti apie tai, apie ką kalbėjo ponas Busutilis. Norėčiau apie jūsų paklausti, kokį vaidmenį vaidins e, jūsų agentūra diskusijose apie solidarumą ir Dublino reglamento peržiūrą. Norino. Tačiau mano klausimas e, būtų susijęs su nelydimais nepilnamečiais. Nelydimi nepilnamečiai e, tai yra tie nepilnamečiai, kurie yra ypatingai pažeidžiami ir jiems turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Libe komitetas pareikalavo iš komisijos ir sulaukė pilotinio projekto skirto nelidimų nepilnamečių klausimo sprendimai. Nevyriausybinės organizacijos ir vietinė valdžia susidūrusi su e, šia jaunuomenės rūšimi dažnai neturi tinkamų finansinių išteklių, nes Vaikams reikalingas didesnis dėmesys, ne tik prieimimas e, ar apgyvendinimas prieimimo centre, jam, jie turi lankyti mokyklą, jiems turi būti teikiama psichologinė pagalba. Ir tai turi būti daroma tinkamai tiek vertinant iš žmogiškosios perspektyvos, tiek turint omenyje ekonominius dalykus. Gal turite daugiau informacijos susijusios su šiuo klausimu? Pone Matijo. Dėkuoju pirmininkė. E, sveikinu atvykusi poną direktorių. Porą klausimų. Pirmasis, dėl mokymo jūs apie tai kalbate programoje, norėčiau daugiau dar išgirsti. Taip pat e, norėčiau, e, kad jūs daugiau papasakotų apie, apie tą skaitą dėl Frontex. Dėkui, paskutinis ponas Bronks. Ačiū. Rinkėjai galbūt norėtų paklausti jūsų, kodėl reikia bendros prieglopščio politikos. Vienas iš paaiškinimų yra toks, kad vyriausybė sėkmingai negalėtų daryti savo gyventojų vardų ir sustabdyti kartais nesažiningų žmonių norą gauti jose prieglopsti. Dabar surišamos e, rankos ir kaltinami kas nors e, kaltinamas kas nors kitas. Aš e, galvoja, e, pavyzdžiui, Europos Sąjunga. Jūs galvojate, kad aš dabar jūs ginu, bet ne. Europos Sąjunga iš tikrųjų neturi aiškių prievolių, tyčia taip sakau, neturi prievolių uh, ir atskaitomybės prieš Europos Sąjungos uh, gyventojus. Europos parlamentas teoriškai turi, bet uh, Dažnai rinkėjai net nežino, koks Europos parlamento narys e, balsavo šūkio priemonę. Gal 14 metais mes turėtume jiems apie tai priminti. Ačiū. Dėkoju dabar žodis vėl ponui Vizer atsakyti į klausimus. Labai ačiū pirmininkė, ačiū visiems gerbėmiems nariams už klausimus, pastebėjimus ir priminimus, kad medaus mėnuo jau baigėsi ir kad jau reikia rezultatų. Visiškai suprantu tokį bendrą pastebėjimą. Jau antri mūsų darbo metai prasidėjo. Tuoj prasidės ir reikia galvoti, kaip sukurti vertę ir neikvoti pinigų be rezultatų. E, tikrai prisiminsiu, ką sakėte. Dabar jums leidus norėčiau paminėti keletą konkrečių elementų susijusių su klausimais ir gal porą bendresnių pastebėjimų. Ponas Ensiu kalbėjo apie mm, solidarumo mechanizmą, diskusijas dėl Dublino 2, nes tai yra tampriai susiję klausime. Atsakymas yra taip. Aš rytoj dalyvausiu neformalioje e, Teisingumo vidaus reikalų taryboje paprašyta manęs dalyvauti diskusijoje. Jau dalyvavau vienoje, kuri baigėsi tam tikrais rezultatais ir atrodo, kad visai natūralu, jog mūsų biuras suvaidintų atitinkamą vaidmenį. Aš forma, formaliai tą sistemą privat, pristačiau kaip iš ankstyvojo perspėjimo sistemą ir tai yra labai rimti dalykai. Toliau pono Papa Nikolau klausimas. Ar mūsų biuras gali suvaidinti šį vaidmenį? Manau, tai yra klausimo esmė. Aš turiu pats kelti tą klausimą. Mūsų ištekliai labai riboti, o lūkesčiai didžiuliai. Iki šiol žiūrėdamas į sukauptą patirtį, galiu pasakyti, kad taip, bet mums reikia paramos. Mūsų biurui reikės paramos ir aš jos ieškau visur tam, kad galėtume dirbti. Toliau klausimas dėl informacijos apie perspėjimus. Ta bus įmanoma padaryti, sukurti sistemą perspėjimo informacijos, e, ponė Lopės apie tai klausė. Ta padarysime tik tai tada dirbsime kartu. Ir iš tiesų yra gana keista, kad tokios informacijos neturime. ES jau senokai gyvuoja, e, prieglopščio klausimai daug kaip 10 metų, gal 15 metų e, svarstome, kai kuriuose šalyse gal ir seniau pradėti svarstyti, bet mes kol kas neturime palygintinų ir patikimų duomenų. E, per keletą savaičių sistemos nesukursime duomenų teikimo, bet dirbame, naudojame valstybių narių informaciją, e, ją analizuojame. Ponas Papanikolau taip pat pateikė klausimą apie mūsų įgaliojimus šiuo požiūriu. Aš E, dirbsiu kiek galiu. E, reglamente tikslai yra numatyti, kalbama apie tai, kad reikia e, ankstyvo perspėjimo sistemos pagristos informaciją, tačiau neturiu dabar oficialių pajėgumų, kad galėčiau ar gebėjimo valstybėms naims nurodyti, kad reikia naudoti tą ar tą apibriežti arba tokią ir tokią informaciją arba teikti tokius ir tokius duomenis. Uh, Manau, kad e, su valdyba, su komisija, su pabėgėlių e, reikalų e, vyriausiojo komisaru dirbdami mes pradėsime darbą jau lapkritį. Žengėme pirmosius žingsnius, bet darbuotojai tik lapkritį ir pradėjo dirbti, kai kurie, taigi, mažiau turi patirtis, ne, patirties negu aš. Uh, Minėjau, kad biuras įkurtas vasarį, bet lapkritį pradėjome rinkti informaciją iš valstybių narių ir aš pateiksiu pirmąją metinę ataskaitą, kurioje turėtų būti statistika, informacija. Tikiuosi, tai bus padaryta balandį ar kovą. Ir ataskaitoje, pirmoji tai bus ataskaita, daug ką bus galima patobulinti, bet Tikiuosi, kad jau galėsiu pateikti bent dalį tos informacijos, kurią nurodėte. Galėsime paskui rengti pagal tą informaciją e, nepriklausomas ekspertų pozicijas. Jūs visai teisingai tokių ir prašote. Mes ne tik tai Eurostato duomenimis pasikliavome valstybių narių statistikos tarnybų duomenimis, bet ir NVO informaciją norime dirbti nepriklausomai, norime sutelkti įvairiausią informaciją, netgi tam tikrus vaizdus, kurie gali egzistuoti visoje Europos Sąjungoje. Dėl perkelimų ir konkrečiai dėl Maltos labai svarbu tai yra ypač atsižvelgiant į komisijos komunikatą paskelbtą praeitų metų pabaigoje dėl perkelimų. Uh, kurie turėtų būti e, labiau matomi mūsų politikos, politiniuose veiksmuose. Esu pasiūlęs paramą antrajam e, perkelimo proceso etapui, kol kas dar viskas tik rengiama, taigi iki šiol aktyviai nedalyvavau šiame darbe, bet kai prasidės jau antrasis etapas, tai iškart ir aš pradėsiu aktyviai veikti. Žiūriu, ar viską paminėjau. E, be lydinčių asmenų keliaujantis nepilnamečiai, tai labai svarbu šiuo klausimu. mes tarsi rangovai Europos komisijos esame. Europos komisija yra parengusi ES mastų veiksmų planą, kuriame yra daugiau veikėjų, daugiau sričių. Tai nėra tik tai mūsų pareigų dalis. Mes dirbame glaudžiai su komisija, su Frontexu dėl tam tikrų veiksmų pagal veiklos planą yra du svarbus aspektai. Tai yra amžiaus nustatymas. Mums nereikia tikriausiai kalbėti apie tai, kaip tai svarbu. Ir kitas dalykas - kontekstas. Kai nustatomas amžius, e, tada sprendžiame, ką daryti su nelydimais nepilnamečiais. Ir Taip pat e, siekiame e, skatinti keistis pažangę praktiką ir atsižvelgti į egzistuojančias gairias. NVO šiame procese yra įtrauktos į diskusijas mokymas, mokymo programa, kai bandomasis projektas pradėta įgyvendinti e, kaip G skyriaus konferencija valstybės narės dalyvavo ir 1 e, vasario mes e, perėmėme Europos e, prieglopščio mokymo programos projektą visoms 27 ar 28 valstybėms narėms nuo kitų metų jis bus taikomas ši programa ir tai yra pagrindinė mokymo programa. Šiais metais planuojame 13 e, mokymo e, sesijų pagal e, mokymo programą prieglopščio politikos srityje. Intensyviai bus įgyvendinamas šis projektas, bendradarbiavimas su Frontexu, taip daugeliu uh, daugelį specifinių e, sričių dirbame, paminėjau nelydimus nepilnamečius, Frontexas taip pat e, suvaidina čia savo vaidmenį, sienoje nustatydamas tokius nepilnamečius, e, rizikos vertinimas, perspėjimų sistema, duomenys renkami ir Frontexo, mes neturėtume dubliuoti vieni kitų darbų, Graikijoje dirbame kartu Graikijos veiksmų planas skirtas prieglopščio sienos valdymo klausimams spręsti kartu. Yra ir kitų sričių, kuriuose galvojame dirbti kartu, pavyzdžiui, rengiant mokymus. Abi agentūros tam tikrą prasme užsima tais pačiais dalykais. Ir paskutinis pastebėjimas dėl atskaitomybės. Asmeniškai manau, kad uh, yra puiku, kad mes esame pirmoji agentūra įkurta pagal Lisabono sutartį ir mes e, esame skaitingi Europos parlamentui. Dėkui, ponė Viser, ačiū, kad pristatėte darbo programą. Dėkoju visiems pasisakiusiems ir noriu pasakyti, kad šiek tiek vėluojame, tai dėl to dėkoju vertėjams, kad jie padirbėjo šiek tiek ilgiau. E, sėkmės jums, ponė Viseri. Minutės petroka, kad visi nariai, kurie gali pasilikti.